Possiamo dare inizio a questa importante commissione. Ar galėtume pradėti e, neįlinį Žemės ūkio komiteto posėdį? Prašau visų sėsti, kad galėtume pradėti komiteto posėdį. Prašom susėskite. First, no? okay. Bene, cari colleghi. Gerbiami kolegos. Sveikinu visus atvykusius į posėdį. Sveikinu kolegas e, parlamento, taip pat Airiją, kaip pirmiausia, šalį, darybininkų komandą, komisijos narį. Mums labai malonu, kad galime pranešti jums, jog šį rytą darybininkai e, po gal 40 trišalių susitikimų e, atsižvelgiant į komiteto darbo per keltą mėnesių pasiekė sutarimą dėl visų keturių klausimų, politinį sutarimą dėl visų keturių klausimų. Norėčiau priminti, kad tai yra politinis susitarimas ir šiandieną nebalsuosime. Aišku, e, laikysimės įprastinės balsavimo procedūros tik tada, kai būsime išanalizavę visus teisėkuros tekstus ir kai bus e, E, sutarta dėl daugiametės finansinės programos, bet mes e, išanalizuosime sustarimo rezultatus, išklausysime pranešėjų. Luis Koplos Santos dėl tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros Mišel Dantan dėl bendro bendrusios rinkos organizavimo reglamento dėl e, finansavimo bendros žemės ūkio politikos Giovanni Levyje ir taip pat e, išklausysime Simono Covenį, kuris yra pirmingiaujančios šalies atstovas, komisijos nario Čiolos atsakingo už žemės ūkį. Po to, kai bus pristatytas politinis sustarimas, aš paprašysiu, kad frakcijos išreikštų savo nuomonę e, atspindėdamos politinį vertinimą. Suteiksiu žodį tam koordinatoriams, po to suteiksiu aišku žodį kitiems. Uh, Europos parlamento nariams, kurie norės pasisakyti. Ir e, taip pat galės pasakyti tie, kurių nuomonė skiriasi nuo politinių koordinatorių. Išreikšime vertinimą, tai nes neturės poveikio galtiniam balsavimui. Kaip sakiau, galutinis balsavimas gali vykti, kai išanalizuosime teisėkros tekstus ir kai e, būsime susitarę dėl daugiametės finansinės programos. E, reikės mums laikytis laiko apribojimų, Nekalbėkime per ilgai, nes posėdį turime baigti iki pusės šeštos. Kadangi iš karto po to e, šioje salėje ponas Koveni ir komisijos narys Čiolos e, su pranešėjais e, surenks spaudos konferenciją ir paskelbs politinio vertinimo rezultatus dabar. Labai man bus malonu suteikti žodį ponui Kaplos Santos ir paprašysiu jo pristatyti savo klausimą. Prieš tai norėčiau priminti visiems, kad yra tam tikrų elementų, dėl kurių nebuvo deramasi. Pavyzdžiui, dėl klausimų, kurie yra susiję su darybinė schema e, siejamas daugiametę e, finansavimo, finansavimo programą, dėl to negalime nieko pasakyti šiuo klausimu. E, reikia laukti sprendimo dėl finansavimo programos. Žemės ūkio srityje nebuvo deramasi dėl to, nes taryba neturėjo įgaliojimų. Uh, valstybių ir vyriausybių vadovai e, vasario 7-8 susitikime apie tai kalba. Dar kartą dėkoju, kad atvykote. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio svaraus rezultato. Prieš porą metų pradėjome dirbti Pateikus komisijai pasiūlymą kilo labai daug abejonių, nuogastavimų. Norėčiau pasakyti, kad buvo pateikta 8 tūkstančiai parlamente pakeitimų, bet pranešėjų darbo dėka, šešėlinių pranešėjų darbo dėka ir 22 parlamento darybininkams bei pirmininkaujančiai šaliai mes pasiekėme labai daug, tai padėkome komisijai, kuri padėjo mums e, suprasti geriau vieni kitus ir taip dar dėkoju kuo nuoširdžiausiai sekretoriatui. Tai E, ponas Kelba e, rugsėjo pirmą paliks mus, kaip žinia, nebeis šių pareigų jisai. Ir jam manau, kad tai yra e, puikus rezultatas. Helena, Elenai Patrikui Gertrūdai norėčiau padėkoti taip pat frakcijų asistentams. Dėkuoju dabar žodis ponui Kapalas Santos. Ačiū, Paulo. Norėčiau pradėti e, pasveikindamas ministrą Saimonai, sveikinu tave, e, sveikinu komisijos narį Čiolusą. Mes baigėme labai svarbų savo darbo etapą. Visko dar nepadarėme, to nepamirškime bet šis etapas buvo ilgas, daug prisidėjo žmonių, kad mes e, pasiektume rezultatą. Norėčiau mm, padėkoti visų frakcijų šešėliniams pranešėjams. Jie labai daug su manim dirbo, labai lojaliai. Taigi norėčiau padėkoti visiems, be jūsų e, paramos tikrai nebūčiau, nebūtume pasiekę šio rezultato taip pat techniniams darbuotojams sekretoriatų Žemės ūkio komiteto. Dėkoju e, frakcijų sekretoriatams, dėkoju Ana Kamilų, e, e, generaliniam direktoriui, generaliniai direktoriai. Noriu pasakyti, kad e, mes turėtume parlamente turėti panašią techninę komandą, kaip kad yra taryboje ir komisijoje, nes mūsų dabar e, struktūra yra kitokia ir mes turime labai daug ką padaryti. Tas darbas nematomas, techninis labai svarbus ir mes turime tai pripažinti. Dėl darybų turinio. Manau, kad jūs visi žinote, kokie yra rezultatai. Manau, jog dėl parlamento galime pasakyti, kad bus pasiektos išvados ir e, leidžia mums pas, su pasitenkinimu pasakyti, kad parlamento įgaliojimai buvo visiškai gyvendinti e, e, per darybas, kuriams vadovavau. Kolegos Strasbūrė mums suteikė tuos įgaliojimus. Aišku, teko padaryti tam tikrų nuolaidų, kaip kad tarybai bei komisijai. Aš tikrai norėčiau akcentuoti, kad visi siekia kompromiso, bet dėl pagrindinių klausimų tiesioginių išmokų, aktyvaus, aktyvių ūkininkų, jaunų ūkininkų, vidinės konvergencijos, e, perskirstimų išmokų, e, žalinimo priemonių. Mes užsitikrinome pusiausvyrą, tai reiškia, kad ūkininkai galės toliau uh, dirbti ir tuo pačiu metu mes e, nepamiršime aplinkosaugos aspektų. Manėme visi, jog e, paketo aplinkosaugos dalis bus pamiršta, bet tie, kurie taip galvojo, nusteps, kai pamatys e, išvadas. Tai tikrai neatsitiko. Dabar dėl klausimų, kurie nepaprastai svarbus parlamentui. Pavyzdžiui, dvigubų išmokų uždraudimas nebebus to galima daryti mums pavyko užtikrinti daugiau skaidrumo, e, teisingumo e, į sistemą. Taip pat mums pavyko e, sustiprinti žaliai bendrosios žemės ūkio politikos aspektą. Beveik trečdalis lėšų bus skiriama aplinkosaugos ir ekologinėms priemonėms. Aš kaip pranešėjas turiu pasidžiaugti Labai didžiuojasi tuo darbu, kurį atlikome ir dar kartą pasakysiu, jog tai nebūtų buvo įmanoma, jeigu nebūtų mums padėję padėjėjai, šešėliai pranešėjai, nariai. Dar vienas pastebėjimas neigiamas. Mes negalime baigti dėrybų kol kas, negalime to padaryti, nes dėje e, buvo suprasta, kad mes neturime uh, galiojimų kalbėti apie finansinius klausimus. Parlamentas galvojo, kad turėjome įgaliojimus aptarti visus bendrosios žemės ūkio politikos aspektus, bet pasirodė, kad negalima apsispręsti dėl svarbiausio klausimo Ir manau, kad kažkada į komitetą grįž šie klausimai. Žinau, kad Saimono padėtis yra nepavydėtina, jisai yra žemės ūkio ministras, jis nevadovauja savo vyriausybei ar Europos e, Sąjungai. Ir labai apmaudu, kad kai kurie E, skyriai nebuvo įtraukti į dėrybas, bent jau kol kas. Parola Amiš. Dėkuoju Luisui, o dabar sutikiu žodį Mišeliui Dantanui, prašau. Dėkuoju, Paulo. Na, trumpai, mes labai ilgai kalbėjome, labai ilgai bendradarbiavome su komisija ir taryba ir pagaliau mes sugebėjome susitarti dėl bendros žemės ūkio rinkų organizavimo. Ir čia aš norėčiau asmeniškai padėkoti pirmininkaujančiai šaliai ir jos pagalbininkams ir taip pat komisijos nariu, jo kabinetui, generaliniam direktoratui už nuveiktą darbą ir už tai, kad mes dirbome labai geroje atmosferoje. Norėčiau, Luisai, padėkoti generalinio direktorato vadoviai. Jis padėkojo savo generalinio direktorato vadovui, aš norėčiau padėkoti savo generalinio direktorato vadovui, kadangi mes parlamente turime labai mažai išteklių ir todėl mūsų partneriai turėjo labai daug padirbėti. Ir už tai aš norėčiau jiems padėkoti. Kai mes re, kalbėjome apie be, e, bendro žemės ūkio rinkų, bendro be, e, žemės ūkio rinkų organizavimą, pirmiausia, mes e, stengiamės padaryti viską, kad geriau būtų išnaudoti riboti ištekliai ir kad galima būtų realiai padėti priekybininkams ir maisto, grandinės, maisto tikimo grandinės organizacijoms jungtis į įvairias organizacijas. Ir mes taip pat laikėmės mums suteiktų dėrybių, dėrybinių įgaliojimų. Mes e, galvojame be abejo apie tai, kiek galima būtų daryti nuodų. Čia aš pirmiausia kalbu apie e, teisę į konkurenciją. Tačiau mums buvo labai svarbu užtikrinti, jog ūkininkų ir gamintojų organizacijos turėtų pakankamai teisų uh, kad būtų taip pat užtikrintos ir gamintojų ūkininkų e, pajamos, ypač tose sektoriuose, kuriuose, kaip mums yra žinoma, atsiranda vis daugiau disbalanso. Dėl to, kad kiti maisto tikimo grandinės subjektai e, suaktyvina savo veiklą. Šiuo klausimu mes laikėmės vieningai. Toliau kelios priemonės, apie kurias kalbėjome, jos buvo labiau techninio pobūdžio ir jos iš esmės atspindi situaciją sektorijoje, kuris vis dar gauna pagalbą iš viešųjų e, finansų. Aš pirmiausia kalbu apie cukraus, apie vyno e, sektorius. Dėl cukraus e, labai sunku buvo susitarti dėl kompromisu ir mes uh, Galiausiai nusprendėme pratesti kvotų sistemą iki 2017 metų, laikantis, e, e, laikantis dabar galiojančių teisės aktų dėl vyno ir vynogių. Mes e, šiek, nusprendėme šiek laipsniškai keisti galiojantį režimą ir siekti pusiausvėros tarp pasiūlos ir, ir siekti pusiausvėros tarp pasiūlos ir paklausos iki 2030 metų. mes e, sudarėme e, sistemą ir dabar ūkininkai, jų organizacijos, vairūs e, žemės ūkio produktų rinkos veikėjai gali naudotis šią sistemą ir taip jiems bus aiškiau, kas, ko galime tikėtis rinkoje, bet to jie galės imtis tam tikrų veiksmų, tam galima būtų užkirsti kelią krizį ir mes, deputatai ir politikai stengiamės patobulinti dabar galiojantį e, mechanizmą ir aš manau, kad dabar galima būtų pradėti apie tai, kaip visus šios susitarimus galima būtų gyvendinti praktikoje. Dėkoju. Toliau žodis sutikimas Giovanni Levija. Ačiū pirmininkė. Leiskite ir man padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais man teko bendradarbiauti rengiant šį susitarimą. Šešėliniai pranešėjai visuomet e, buvo pasirengę su, mumis, su manim bendradarbiauti ir dėkoju jiems už tai, kad jie taip pat e, suprato, jog tam tikrais atvejais reikia nusileisti. Mes stengiamės bendradarbiaudami su sekret, politinių frakcijų sekretoriatais ir įvairių parlamentarų padėjėjais. D, uh, ir jiems už bendradarbiavimą aš esu dėkingas, kai mes visi kartu stengiamės laikytis mums suteiktų plenarinėme posėdėje uh, dėrybių įgaliojimų. Ir stengiamės uh, kuo greičiau laikytis tų įgaliojimų raidės. Bet uh, Akivaizdu, kad nekartą su taryba ir su komisija mums e, teko susidurti kaktą kakton. Aš prisimenu vieną naktį Luksemburgė, kai e, iš tikrųjų mums visiems atrodė, kad mes niekuomet nesusitarsime. Tačiau visos e, dėrybų šalis parodė norą padaryti šiokių tokių nuolaidų bendro susitarimo vardan. Pavyzdžiui, mes tikrai ilgai negalėjome susitarti dėl mokėjimų agentūrų, dėl to, kad e, tos agentūros e, įgyvendina realiai bendrą žemės ūkio politiką e, valstybėse narėse. Mes norime patobulinti dabar galiojančią sistemą ir pagaliau mes susitarėme, kad reikės, kad realiai reikės nemažai padirbėti tam, kad būtų išlaikyti dabar galiojanti sistema, kurią buvo beje ketinama sugriauti. Nes bet koks e, dabartinės sistemos e, panaikinimas reikštų, jog reforma, bendra žemės ūkio politikos reforma, tektų atidėti vėlesniam laikui nacionalinės sertifikavimo institucijos turėtų gebėti sureng, organizuoti visą reformomis reikalingą procesą valstybės narėse. Tam tikros priemonės bus privalomos, tam tikros bus, kitos bus taikomos savanoriškų pagrindų. Mes norime, kad privatus sektorius e, kuo labiau bendradarbiautų su, pri, su viešuoju sektoriumi. Viena per kitaip mes ieškojame geriausio modelio. Mes e, išnagrinėjame komisijos, tarybos, Europos parlamento e, įgaliojimus įgyvendinant naująją bendrą žemės ūkio politiką. bus priimami deleguoti į aktai, kurie leidžia Europos parlamentui atidžiai stebėti, koks yra tų aktų turinys ir kaip jie yra gyvendinami. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti tarybai, kadangi ji rodo norų įtraukti Europos parlamentą į šios politikos reformos gyvendinimą. Mums reikia finansinės drausmės per kitus septynerius metus finansinė drausmė bus labai svarbi, nes e, mes finansinių išteklių turime vis mažiau ir mažiau. Ir tam, kad galėtume sustvarkyti su dabartinė e, sistema, mums reikės e, griežtai laikytis finansinės drausmės. Dėl 25 straipsnio antrosios dalies komisija prit, pritarė tam, kad mes aktyviai dalyvautume e, prižiūrint, ar kaip laikomasi finansinės drausmės. Mėnesnių išmokų mažinimas ir sus, uh, suspendavimas. Čia taip pat mes turėsime daugiau galių. Mes norime, kad e, visa sistema būtų geriau organizuota, nes kitaip gali tekti gan dažnai uh, suspenduoti mokėjimus. Naudodami kompiuterizuotas programas mes galėsime supaprastinti e, visą sistemą, ypač kai kalbame apie daugiame prašymus mokėti išmokas keliarius metus. Bet to turėsime šankstinio perspėjimo sistemą, kuri padės mums aptikti galimas klaidas kuo anksčiau. Taip galima bus padėti ūkininkams geriau užpildyti visus dokumentus, užuot e, e, taikant jiems baudas vėliau. Aš esu tik taip e, pakaitinis narys, todėl turiu žalę kortelę, taigi matote, kad aš esu jau žalesis šio komiteto narys. Aš dėkoju komisijai už tai, kad ji padėjo mums pradėti diskusijas apie bendrąją žemės ūkio politiką, jos reformą. Ir mes tikimės, kad šios politikos žalinimas nebus susijęs su didesnėmis bausmėmis ūkininkams. Mes tiesiog tikimės, kad naujo, naujoji žemės ūkio politika bus tinkamai taikoma ir pagal tą politiką ūkininkai galės e, laipsniškai perėti prie žalesnio ūkininkavimo. Per trijus metus jie turės padidinti e, žalio ūkininkavimo dalį visame savo ūkė iki, e, iki 20-25 procentų. Taigi visiems dar kartą dėkoju, mes ilgai kalbėjome, praleidome nemažai naktų dėrėdamėsi ir tikiuosi, kad sudarytas susitarimas padės mums uh, E, užtikrinti, jog bendroji žemės ūkio politika bus veiksmingesnė ir turės aiškesnį teisinį pagrindą. Dėkoju, o dabar sutikiu žodį ponui Simon Kovnį, pirmininkaujančios airijos atstovui. Ir dar kartą norėčiau padėkoti jam už tai, kad jis ilgai ir sunkiai dirbo, bandydamas suvaldyti 27 valstybių narių atstovus ir 22 Europos parlamento dėrybininkus. Dėkoju, Paulo. Džiaugiuosi, galėdamas sutikti su jumis paskutinėmis pirmininkavimo, airijos pirmininkavimo dienomis ir pristatyti politinį sustarimą dėl bežiaupį reformos ir e, Airija e, žemdirbiams Europoje suteikti tam tikrą e, užtikrintumą. Parlamentas ir komisija dalyvauja šiame procese jau ilgus metus. Pastakė nemažai tarp institucinės trinties, nes iki šiol dėl bendro žemės ūkio politikos niekuomet sprendimai nebūdavo priimami bendra tvarka. Ir 27 šalis greitų laikų 28 turėjo dėl to susitarti. Taigi visi turėjome prisijimti savo atsakomybės dalį tam, kad pasiekime sustarimo dėl mano vertinimų vieno iš svarbiausių Europos ekonomikos sektorių, tai yra žemės ūkio, maisto gamybos. Mums reikia iškumo, reikia darbo vietų ir svarbiausia, turime žinoti, kur link einame. E, ir tai, ką mes nuveikėme per paskutinės trečia, tris dienas, yra susijęs su poreikiu pademonstruoti, kad mūsų institucijos gali dirbti kartu partnerystėje, kad užtikrintų iš, e, tam tikrą iškumą žmonėms, kuriems atstovavom. Ir manau, kad tai labai svarbu rasti būdą dirbti sudėtingomis aplinkybėmis. Net vėlai vakare vyko labai aistringos diskusijos, kaip sakė Džiovanis, ir svarbiausia mums buvo rasti būdą, e, kad Lisabonos sutartis patys ir institucijos e, pasitarnautų mums išink, mūsų išrinkusiems žmonėms. Taigi žemės, dėl žemės ūkio mes sugebėjom pasiekti politinį sustarimą per 42 trišalius sustikimus, kuriuos mes surengėme per kelis trumpus mėnesius. Parlamentas jų metu laikėsi labai griežtos pozicijos, buvo gavęs labai aiškius darybinius įgaliojimus ir jų laikėsi taip pat. Ir, uh, Taryba kaip komisija mm, taip pat laikė savo darybinių pozicijų, komisija pateikė pirminį pasiūlymą tam, kad e, būtų galima pasiekti darybų metu bendro visiems priimtino sprendimo. Galima kalbėti apie politinės sėkmės istoriją šioje srityje ir e, šis pavyzdys parodo, kad ES institucijos gali dirbti kartu žmonių darbui, net ir jeigu darybos vyksta labai sudėtinga, jeigu jos susijusios su 38 e, procentais bendros e, daugmetės finansinės programos per pirmosius metus bus skirma BŽUP, o mano šalyje per e, e, būsimo septynius metus tai reiks 12 milijardų eurų Airijos žemdirbiams, sprendžiant rimtas biudžetinės problemas. Taigi šis sustarimas politinių požiūrių yra labai svarbus ir būtent uh, daugiametės finansinės programos svarstymo kontekste buvo sudėtinga jį pasiekti, kai kurie klausimai yra skliaustelius, jie bus galtinai patvirtinti, po to, kai bus patvirtinta daugiametė finansinė programa. Žemdirbėms, esantiems šioje salėje, atstovaujantiems žemės ūkio maisto pramoniai, e, reikia paminėti E, kad yra tam tikros galimybės numatytos atskiroms šalims susijusios su parama ūkininkams, atskiroms šalims, atskirose šalyse jauniems ūkininkams teikiama parama, siekdami paskatinti jaunąją kartą gaminti tvariau, našiau e, ir produktyviau maisto produktus, nei tai buvo daroma iki šiol. Sugebėjome užtikrinti pusiausvyrą, pavyzdžiui, dėl paramos susėjimo. Tai šie klausimai buvo labai svarbus tiek parlamentui, tiek tarybai ir aš manau, kad e, buvo pasiektas primtas kompromisas visoms šalims, kalbant apie rinkos paramos priemonės. Sugebėjome išlaikyti tą e, tendenciją e, žemės ūkio ir maisto gamybos pramonė ES labiau priartinti prie rinkos, prie rinkos sąlygų, numatė tam tikrus saugiklius, kurie bus pasitelkiami e, prireikus, tokiose srityse kaip pieno, cukraus, vyno gamyba, skiriose šalyse yra skirtingi prioritetai, yra skirtingos paramos sistemos veikiančios, skirtingos struktūros ir manau, kad buvo pasiektas, pasiekta visiems priimtina pusiausvyrė tiems, kurie kartu su manimi dalyvavo CFP procese. Aišku, kad e, tiek parlamentui, tiek tarybai šie klausimai ir toliau lieka sudėtingi ir mes tenksimės juos ateityje išspręsti. Turiuomenė klausimus susijusius su bendra žuvininkistės politika. Noriu padėkoti Džavan Levyje, Pedro de Castro už e, per pastarąsias dienas, savaitės ir mėnesius nuveiktus darbus ir visiems kitiems koordinatoriams, šešėliams pranešėjams, kitiems e, skirų frakcijų nariams, kurie nešė savo indėlį, svarų indėlį į e, parlamento pasiūlymus, kurie buvo patikti šiame procese, kadangi buvau anksčiau Europos parlamento narys. Noriu pabrėžti, kad parlamentas uh, paliko šioje reformoje aiškia e, savo žymę. E, Europos parlamentas buvo lygiai teisės partneris ir e, atsovaudamas tą instituciją, kurią privalau dabar atsovauti būtent ES tarybą, aš noriu tą ypatingai pabrėžti dėl žalinimo, ekologizavimo faktoriaus įvyko esminiai politiniai pokyčiai šios reformos kontekste mes siekiame, kad permainos būtų paprastas, tačiau kad būtų juntama aiški nauda aplinkai, jos apsaugai. Ir e, dabar pirmąją ramstį esame numatę tinkamus saugiklius, garantijas ir e, siekdami išvengti ateitie tam tikrų nuobaudų, žemdirbėjai turės laikytis nustatytų kriterijų Taip pat e, suteikime galimybę atskirioms e, šalims nustatyti savo prioritetus, atsvelgiant į žemės ūkio struktūrą, auginamas e, kultūras, klimato sąlygas ir taip toliau. Dabar galime bedromis pastangomis ginti pasiektą pusiausvyrą šią tikrai pažangę BŽP reformą, prisimdami atsakomybę ginti aplinką ir siekime užtikrinti šios sektoriaus ateitį, atsižvelgiant į tai, kad Europa ir visas pasaulis turi pasigaminti daugiau maisto e, tvariomis e, tausiomis sąlygomis. Todėl man buvo labai, mums buvo labai svarbu šalims e, numatyti galimybę paskirstyti gaunamas paramos lėšas taip, kad tai būtų daroma sąžiningai ir kad jos būtų kuo daugiau panaudojamos siekiant pagerinti gamybą. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko atlikti šį darbą iki pabaigos ir praėjusim, tai yra sausio mėnesį, kuomet buvome susitikę pirmą kartą su mm, žemdirbiais ir su suinteresuotais subjektais, iš tiesų atsargiai galėjome vertinti mūsų perspektyvos pasiekti sustarimą. Pabaigai noriu padėkoti komisijos nariu Čiolasui už pastangas, nes komisijai tikrai buvo sunku atlikti tą tarpininko teisėjo tam tikrą prasme vaidmenį, bandant sutaikyti tarpusavio tarybą ir komisiją, tačiau jo vizija susijusi su BŽUP politikos, tai yra <laughs> BŽUP reforma iš tiesų buvo labai aiški ir sugebėjo ją įgyvendinti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, kadangi, kaip supratau, gausiu tik vieną kartą pasakyti, noriu padėkoti savo komandai, atliko tikrai puikų darbą. Luisas teisingai pastebėjo, kad e, tie ištekliai, kuriuos e, savo žinioje turėjo atskiri parlamento nariai, e, nepalengvino jiems dalyvavimo darybų procese. Ir tai tiesa, kalbant, tačiau kolektyviniai Europos parlamento ištekliai iš tiesų yra pakankamai dideli, svarūs ir kadangi mm, aš pats atsvauju Airijos žemės ūkio struktūroms, tai noriu pasakyti, kad mm, tos skyriaus darbuotojai atliktas darbas tikrai buvo puikus. Tai dar kartą visiems noriu padėkoti už paramą, bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad visi kartu galėsime pristatyti gerai subalansuotą pažangę žemės ūkio reformą ES, kuri sugebės užtikrinti maisto produktų gamybą artimiausiams dešimtmečiams. Ačiū. Simonui dabar suteiksiu žodį Europos žemės ūkio. Už žemės ūkio, sakykime, komisijos nariui Čiolaš. Labai ačiū. Paulo, e, prieš trejus metus Europos parlamente, jeigu prisimenate, pradėjome viešas diskusijas apie bendrausios žemės ūkio politikos reformą. E, praėjo trys metai grįžtame pas jūs, jūs esate skirtingų Europos šalių išrinkti atstovai ir mes jums dabar pristatysime, kokie yra rezultatai proceso. E, e, pirmiausia, ši reforma buvo, nuo pat pradžių pasakysiu, kad buvo atverta, vis, atverta visiems piliečiams. Mes siekėme suteikti žemdirbiams žemės ūkio galimybę e, dirbti ir nu, turėjome tam tikrus e, uždavinius e, žmonių atžvilgių. Ir e, labai dažnai e, matome, kad žemdirbių skaičius e, mažėja, kas metą jų darbas tampa vis sudėtingesnis ir e, Europos ES e, egzistuoja bendroji žemės ūkio politika, manau, kad jie turi visas e, teisės pasinaudoti reformą, kuri užtikrins kur kas veiksmingesnės, geresnės priemonės, pastarnaušiančias ir visai visuomeniai. E, Bendrusios žemės ūkio politikos reforma yra ir klausimas susijęs su Europos visuomenės ir žemės ūkio darbuotojų situacijos pasikeitimais. Jūs esate bendro sprendimo proceso dalyviai ir jūs tiesiai įstraukėte į darbą susijusi su reforma. Bendro žemės ūkio politika reformuota. Mano nuomonė, bendra dvasia vadovaudamiesi dirbome. Taip pat atsižvelgėme į realijas Europoje Europos Sąjungoje veikia 27, taip pat 28 šalys ir mes turime dabar bendrą žemės ūkio politiką, kuri egzistuoja jau 50 metų ir mes turime užtikrinti ne tik aiškias gairias, e, kaip bus e, naudojama beveik 400 milijardų eurų per septynerius ateinančius metus Labai dažnai žmonės klausia, kam, reik, kam tarnauja tas ES biudžetas, o dabar jums pateikiau ką tik tai labai e, konkretų pavyzdį apie tą e, naudą ES biudžeto. Mes turėsime dabar aiškės e, biudžeto valdymo gairias ir užtikrinsime. E, pritaikysime prie realybės geriau savo politiką ir reformuota žemės ūkio politika atsižvelgs į vairovę, egzistuojančią Europoje, ne tik teritorinę įvairovę, į specifiką taip pat teritorijų ir bus numatytos lankstumo priemonės, taip pat bus atsižvelgiamai gamybos struktūros, um, gamybos um, gairių specifika, tai susijęs su vietos e, sąlygomis. Ir labai dažnai sakoma, kad e, jūsų reforma e, derantis su taryba su parlamentu labai susilpninta, nes jūsų prašoma labai daug dalykų, bet noriu pasakyti, kad tai yra stiprybė reformos, kad taryba ir parlamentas dalyvauja Nuo pat pradžių mes gavome gairės veikimo. Buvo nustatyti bendri tikslai, bendros priemonės ir per diskusijas buvo, pat, po diskusijų buvo patvirtinti tie dalykai. Ir e, paskui e, reikės, reikės išvelgti į lūkesčius vietoje. Bendroji žemės ūkio politika dabar bus kryptingesnė. Ne nukreiptai e, žemės ūkio atskiras kategorijas, kurias reikia paremti ir taip pat bus e, skirstamos lėšos aiškiau, teisingiau, skaidriau. E, tai labai svarbu žemdirbiams, turėsime žemės ūkio politiką, kuri bus žalesnė ir sustiprinsime žemės, mūsų žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą. Labai greitai pasakysiu, ką užsitikrinome po komisijos teisėkuros pasiūlymo. Beveik 50 trišalių stikimų vyko tarp tarybos, parlamento e, ir komisijos dėl tiesioginių išmokų. Mes sutarėme tarp valstybių narių, išorė tai yra ir viduje sutarėme, kad ir tai leidžia mums, leis mums dirbti lankščiai valstybės naise regionuose ir e, kalbu apie vidinę kon konvergenciją, tai e, bus atsižvelgta, atsižvelgta į teritorinę specifiką, į žemės ūkio produkcijos tipus, į e, naudmenis žemės ūkio ir per ateinančius metus išmokos kai kur padidės, taip pat bus apribotas poveikis neigiamas išmokų mažinimo. Mes e, sieksime užtikrinti, kad e, ekonominiam gyvybiškumui ne, neatsilieptų neigiamai tas e, išmokų sumažinimas. Ir mes taikysime agronominius, regioninius, administracinius kriterijus atsižvelgdami į šią specifiką. Tai yra E, tiesioginių išmokų konvergencijos kriterijus, kur e, tai bus taikoma vietoje ir valstybėms narėms šis klausimas yra labai aktualus. Taip pat mes atsižvelgėme į naujųjų valstybių narių specifiką, kurios e, perinamųjų laikotarpių gali išlaikyti išmokas už plotą Taip pat numatyta galimybė e, papildyti nacionalinėmis išmokomis tas išmokas, e, kol jos nepasiekė e, es vidurkio, bet per atėjančius metus jos labiau priartės prie to es vidurkio. Taip pat apibrėžėme aktyvaus ūkininko kategoriją. Yra tam tik atsisakyta tam tikrų neigiamų elementų ir reikia, kad e, tas apibrėžimas būtų pripažintas Europos lygmenių ir e, valstybės narės taip pat galės, e, atsižvelgdamas į savo vietinę specifiką, įrašyti papildomų nuostatų apibrėžiančių, kas yra aktyvus ūkininkas. Aš labai didžiuosi kita priemonė, dėl kurios susitarėme, tai yra priemonės skirtos jauniems žemdirbiams. Mm, tai yra tiesioginės išmokos. Dabar turėsime priemonę kaimo plėtros srityje, kuri e, parems pradančius e, veikti jaunus ūkininkus, bet taip pat finansiškai tiesiogiai per penkerius metus nuo veiklos pradėjimo jie bus remiami. Europos parlamentas e, labai pritarė šiam komisijos pasiūlymui ir aš norėčiau padėkoti už tarybos išmintį, kuri galiausiai pritarė šiai idėjai. Aš žinau, kad Simonas, nors jisai e, labai gerai atstovavo tarybos požiūriui, tarybai, Tai yra asmuo, kuris asmeniškai e, turi labai tvirtas nuostatas dėl jau paramos jauniems ūkininkams ir mes e, žengėme dabar europinių kelių, paremdami jaunus ūkininkus. Mes taip pat atsižvelgėme į konkrečią situaciją e, susijęjant mokėjimus, užtikrinant tam tikrose sektoriuose paramą, tam tikrose regionuose, ypač trapi svarbiose srityje, kurios yra labai svarbios išsaugant teritorijų pusiausvyrą. Mes e, taip pat e, įvedėme žalimo priemonės tiesioginėse išmokose 30 procentų tai bus. Tai e, yra didžiausia žemės ūkio politikai skirtų lėšų dalis. Tai bus skiriama ne tik tvarumui užtikrinti, bet ir tikslams uh, E, susijusiems su tvarios žemės ūkio produkcijos gamyba. E, daug kalbėjome apie tai pastaraisiais mėnesiais, net ir metais ir radome sprendimą, kuris nenubaus tų, kurie jau daug priemonių įdėgė ekologiškų žemės ūkio gamyboje. Mes protingai norime suderinti, integruoti uh, žemės ūkio gamybą, kokybę ir tvarumą. Taip pat e, skatinsime visus e, ūkininkus didinti savo darbo našumą, bet ir taip pat užtikrinti tvarumą. E, taip pat e, reikia nepamiršti smulkiųjų ūkininkų, numatyta priemonių jiems pakliūti lengviau į rinką E, atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų, į e, visuomenės narių poreikius. Nežinau, kaip bus visose valstybėse daise, bet mes pirmajame ramstyje sustiprinome galimybės e, smulkiesiems ūkininkams ir kaimo plėtros priemonėse taip pat atsižvelgiama į vietos gamybos aspektą. E, kitas dalykas e, - rinkos organizavimo reglamentas. Mums pavyko išlaikyti e, rinkos aspektą stiprų ir mažinti biurokratinės intervencijas, kurios labai dažnai apsunkina rinką. Mes numatėme daugiau galimybių ūkininkams, ūkininkų organizacijoms organizuojant rinką beveik visuose e, sektoriuose įskyrus tam tikras labai jautres rytis. Ir mums e, labai neblogai pasisekė, norėčiau padėkoti parlamentui už jo e, pakeitimus, kurie buvo pateikti ir tarybai, kalbu apie krizių valdymo mechanizmą. Žinome, kad labai dažnai ūkininkai patiria daug nuostolių, E, krizės kartojasi vis dažniau žemės ūkyje ir dabar mes siūlysime tam tikrą priemonę, tai užtikrins e, galimybę mm, ūkininkams e, geriau valdyti situaciją krizių atveju ir galbūt tokiu būdu padėsime ūkininkams krizių susidarius krizėms. E, dėl konkrečių priemonių e, pieno sektoriuje, pavyzdžiui, baigsime paketą kurti, dėl kurio apsisprendėjau prieš keletą metų. Galiausiai mums ir cukraus e, reformą pavyks įgyvendinti. Cukraus gamintojai galės atsižvelgti į rinkos galimybės, cukrui kvotos bus panaikintos per gana protingą laikotarpį ir pasiūlėme vyno gavintojams tam tikrų priemonių e, dėl plotų vynoginų. E, galima bus atsižvelgti vyno, vyno gaugintojams e, į rinkos situaciją, bet taip pat tomis priemonėmis bus apsaugoti ir jų interesai. Kaimo plėtra, daugiau bus lankstumo regionams, valstybėms narėms, Taip pat labai aiškus prioritetai yra, tai susijęs su plėtra, kokybė, e, įvairinimu produktų, gamybos, e, taip pat atsiveria galimybės naujos inovacijoms, moksliniams tyrimams, e, ūkininkai galės telktis, organizuotis ir dalyvauti plėtojant vietos ekonomiką. Horizontalusis reglamentas, kitas klausimas, Europos parlamento pakeitimų dėka mums pavyko užsitikrinti žemės ūkio politiką, kuri bus valdoma geriau, nes e, mes e, ne tik mokesčių e, mokėtojų pinigus skirsime labai aiškiems tikslams, bet bus užtikrintas geras deramas šių lėšų valdymas ir turėsime uh, žemės ūkio politikos priemonės, kurios bus skaidresnės, paprastesnės e, administruoti ir suprasti žemdirbiams. E, dabar jau e, procesas eina link pabaigos. Norėčiau padėkoti pranešėjams, šešėlėms pranešėjams. Paulo labai nuoširdžiai dėkoju, jisai labai gerai tvarkėsi su Europos parlamento e, pirmaisiais e, veiksmais, e, parlamentui traukiant į bendro sprendimo procedūrą. Manueliui dėkoju už darbus, kuriant reformą. Man, žinau, kad nebuvo lengva. Mes uh, Suprantame, kad kolegos labai didelius lūkesčius turėjo. Mišeliui dėkoju už jo labai dinamišką, konstruktyvų e, darbą. Jo reglamentas labai sudėtingas, e, labai skirtingi lūkesčiai buvo susiję iš visų pusių. Giovanniai dėkoju jo e, darbo sėtis horizontalus reglamentas, tai yra e, dokumentas, kuris labai mm, patikslins gerai žemės ūkio politikos valdymą gyvenimą. Dėkoju Simonui. E, pirmininkaujant airiai mums pavyko, tikiuosi, kad pavyks baigti š, formuoti šias reformas Simonas yra jaunas politikas ir aš norėčiau matyti e, jį dažniau Europos politikos e, arenoje man e, ir kitiems, kurie dirba šioje srityje, buvo galimybė puikiai turėti jūs kaip vadovą iš airijos pusės. Taip pat norėčiau padėkoti e, bendradarbiams e, Žemės ūkio generalinėme direktorate ir visą mano komandą, kuri man padėjo. Pradėjome 2010 metais dirbti, dabar jau baigėsi mūsų darbai, bet e, jeigu mums dabar suteiksite tai įgaliojimus baigti dėkti reformą, mes pradėsime parengimusius darbus, kad programa būtų, reforma būtų gyvendinta. Ir E, sieksime, kad gyvenimas atitiktų jūsų lūkesčius, kad bendroji žemės ūkio politika būtų priderinta prie tų jūsų lūkesčių. Ačiū. Bene. Grazie, grazie anche ad Ačiū. Dėkuoju, labai Jums ačiū. Dėkuoju Jums už įžanginės kalbas, o dabar sutikiu žodį frakcijų koordinatoriams. Be abejo, aš tikiuosi, kad e, frakcijų atstovai atsaky, e, išdėstis politinį šio susitarimo e, vertinimą. Būtent to mes ir tikėjomės iš frakcijų. Dabar vyksta darybos dėl daugiametės finansinės programos ir be abejo jūs galėsite po to, kai mes žinosime, koks yra galutinis jos variantas, dar kartą jį aptarti, jį vertinti. Bet dabar mes galime įvertinti politiškai tik tai šį mm. susitarimą. Paulo. Ačiū pirmininkė, ačiū Paulo, gerbiamas ministra, komisijos nariai, gerbiami pranešėjai, mėly kolegos, ponios ir ponai. Šią savaitę po ilgamečių dėrybų, daugelio klausimų, pokalbių, diskusijų, beveik 8 tūkstančių pateiktų pakeitimų parlamente E, kirtome finišo liniją BŽP reformos. LP frakcijos vardu noriu padėkoti visiems proceso dalyviams, pranešėjams, šešėjams, pranešėjams, komitetų pirmininkams, tau, Saimonai, jums, komisarė, visiems padėjėjams, kurie nuveikė didžiulį darbą Pasiektas rezultatas užtikrins galimybę milijonams ES žemdirbių ir šeimų planuoti savo darbus nuo 14 iki 20 metų. Pasiektas rezultatas e, taip pat užtikrins, kad e, tvari žemdirbystė, tvarus ūkininkavimas nuo šiol taps dar tvaresniu ir e, ES gyvenant gyvenantis 500 milijonų gyventojų bus aprūpinti kokybiškais ir e, tvariais maisto produktais. Kompromisas visuomet lieka kompromisu, reikia suderinti skirtingas pozicijas, atsižvelgti į 27 valstybių narių žemės ūkio skirtumus ir tie, kurie su jais yra susipažinę, puikiai žino, kaip sunku susitarti dėl bendrų pozicijų. Kompromisas taip pat reiškia, kad e, ne vieni lūkesčiai neįsipildė šimtų procentų, todėl būtina pažymėti pirmininkaujančios Airijos pirm, pranešėjų e, atsakingų komitetų komisijos atstovų nuopelnus pasiekus rezultatus, kurie mano nuomonė visiems turėtų būti priimtini. Po E, LP frakcijos e, Žemės ūkio darbo grupės posėdžio galima daryti išvadą, kad daugumai kolegų priimtiniai pasiekti kompromisai Vokietijoje yra tokia e, patarlė, kuomet po smarkios audros sakoma, kad ji galėjo būti dar smarkesnė, todėl aš manau, kad pagal pirminius vertinimus mes tikrai galime būti patenkinti pasiektais rezultatais. Mane taip pat labai pradžiugina dar vienas dalykas. Manau, komisijos nary, kad Europos istorijoje dar nebuvo tokio atveju, kuomet vienam teisės aktui buvo pateikti 8 tūkstančiai, beveik 8 tūkstančiai pakeitimų, pasiūlymų ir labai džiaugiuosi, kad visi Europos parlamento nariai, visi kolegos taip intensyviai dalyvavo šiame procese tam, kad Lisabonos starties nuostatos būtų rimtai perkeltos į tikrovę ir su jomis susijusi parlamento atsakomybė. O dabar reikia stengtis apriboti, sumažinti biurokratinę naštą tam, kad e, žemdirbiai galiausiai e, priimtų pasiektus sustarimus dėl BŽUP reformos, todėl labai prašau ir raginu visus dėti pastangas, kad biurokratinė našta būtų kuo mažesnė. Europos žemės ūkis yra perspektyvi sritis, kurioje galime žvelgti daug teigiamų aspektų, kadangi daug visuomenės atstovų dalyvauja posėdėje. Buvo minėta maždaug 40 procentų, beveik 40 procentų ES biudžeto lėšų, kur, kurios skiriamos žemės ūkiai. Kodėl tiek daug lėšų yra skiriama? Turiu pasakyti, kad e, jeigu visos kitos sritis e, ES mastu būtų taip tvarkomos, e, per Briuselį kaip žemės ūkis, tai išlaidos žemės ūkiai siektų tik tai vieną procentą. Komisijos narys kalbėjo apie perspektyvas jaunimui. Manau, kad tiek pirmame, tiek antrajame ramstėje yra numatyta pakankamai perspektyvų jaunimui, kalbėdamas savo kolegų vardu. Aš tikiuosi, kad Europos liaudės partija pritars šiam reformų procesui, politiškai pareikš savo pritarimą pasiektam rezultatui ir po to konstruktyviai dalyvaus įgyvendinant priimtas reformas. Pagal Lisabonos starties nuostatas parlamentas turi teisę dalyvauti šiuose procesuose. Pabaigai dar noriu vieną asmeninę pastabą išsakyti. Aš pradėjau savo mokslų žemės ūkio srityje, kaip tik prasidėjau, pradėjus įgyvendinti bendrą žemės ūkio politiką ES ir 40 metų mes dalyvauju šiuose procesuose, turiu pasakyti, kad Europos bendro žemės ūkio politika, kuriai pritarė Europos žemdirbiai, turėtų pasitarnauti tam, e, kad Europos procesas, vienimosi procesas ir toliau išliktų labai energingas kaip ir anksčiau, nes be bendrosios Europos žemės ūkio politikos Europa nebūtų taip toli pasistomėjusi integracijos keliu. Tiek noriu pasakyti pabaigai. E, e, ir labai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio visiems žemdibiams priimtino sprendimo. Ačiū Albertui, dabar e, Luis Kapalas Santos kalbės ne kaip pranešėjas, o kaip socialistų demokratų frakcijos koordinatorius. Ačiū Paulo. Po tos nakties Luksemburgė, po tos dienos Luksemburgė mes socialistai buvome surengę posėdį tam, kad įvertintume pasiektus susitarimus. Įvyko du posėdžiai, kuriuose dirbo e, mūsų frakcijos nariai dirbantis aplink Žemės ūkio komitete ir iš esmės mes pritarėme šiems kompromisams. Be abejo, dar reikės palaukti ir pažiūrėti, kaip e, klostėsis e, aplinkybės toliau, bet man kol kas atrodo, kad socialistai pritartų šiam sustarimui. George Lyon, liberaldemokratų koordinatorius. Dėkoju. Dėkoju ir dėkoju visiems kolegoms. Jei mes prisiminsime 2010 metus, kai pirmą kartą šiame komitete pradėjome kalbėti apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą, gali pasirodyti, jog nuo to laiko pradėjo tikra amžinybė. Mes e, e, patikime klausimą. Atsižvelgiant į e, demografinius iššūkius ir vis didėjančią maisto paklausą, kaip mes galėsime užtikrinti tvarę, tvarų žemės ūkį, tokį, kuris galėtų padėti mums apsirūpinti maistu ir kaip galima būtų pakoreguoti dabartinę bendrą žemės ūkio politiką. Ir Man atrodo, kad pasiektas susitarimas e, iš tikrųjų atsižvelgia į tai, kad vyro žemės ūkio politika pirmiausia turėtų padėti mums gaminti daugiau maisto ir naudoti mažiau išteklių. Ir mes dabar į savo klausimą galime atsakyti taip. Kai kas gal norėtų, kad būtų sugriežtintos nuostatos dėl CO2 išmetimų, dėl e, energijos išteklių naudojimo, tačiau aš manau, kad reikia pirmiausia žengti pirmąjį žingsnį ir matome, kad pagal e, e, po šios reformos ekologiniai tikslai tikrai bus bendros žemės politikos dėmesio centre. Ir susitarime yra nemažai gerų priemonių, kurios padės mūsų ūkininkams ir sėkmingai dirbti ateityje, nepamirštant ir apie uh, ūkininkavimo tvarumą. Jau buvo minėta, kad įvyko labai daug trišalių susitikimų. Simonas sakė, kad e, įvyko 42 trišalių susitikimai, komisijos narys sakė, kad beveik 50, tačiau mano paskaičiavimas tokių susitikimų buvo 46, bet pas, pastarasis aštuonias savaitės mes įrodėme, jog bendro sprendimo procedūra realiai veikia. Ji padeda mums pasiekti geresnio rezultato, kuris e, tikrai įtikins mūsų ūkininkus, jog jų ateitis yra užtikrinta. Uh, nes jie nulatos kelia klausimą, kokia ateitis mūsų laukia, kaip jūs ketinate mums padėti. Ir aš manau, kad mes dabar, dabar su tokiu pasiūlymu galėsime atsižvelgti į ūkininkų lūkesčius. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas dirbo ties šiuo dokumentu, visi dirbo labai profesionaliai, tiek komisijoje, uh, pirmankiauti Airija, taip pat dirbo labai daug, labai profesionaliai, labai malonu buvo su jumis dirbti. Ir kiekvieną kartą, kai vyksta pasiūlymų svarstymas, tuomet e, komisija atvyksta su 20 pareigūnų, kurie patarinėja e, komisijos e, darybininkams, o mes turėjome kliauti savo pajėgomis. Ir baigdamas norėčiau išsakyti vieną vienintelę e, kritinę pastabą, kuri yra susijusi su dėrybinė schema dėl e, daugiametės finansinės programos. Man atrodo, kad labai gaila, kad uh, taryba atsisakė svarstyti išorinės konvergencijos klausimą ir kelis kitus klausimus, kurie įeina e, kuriems taikoma yra bendro sprendimo procedūra. Labai gaila, kad taryba dabar panašu, kad nori atimti iš mūsų tuos įgaliojimus, kurie buvo suteikti mums pagal bendrojo sprendimo procedūrą. Ir labai gaila, kad taryba nenori su mumis e, diskutuoti Tai kenkia mūsų programai ir tai tikrai uh, išniekina Lisabonos sutartį. Taigi aš tikiuosi, e, aš, mes iš karto žinojome, kad mes daug ko negalėsime pasiekti. Bet aš ne per kitaip dėkoju visiems, kas per pastaruosius e, trijus, dviejus metus dirbo labai sunkiai ir labai daug. Ir aš dėkoju ir savo sekretoriatui, ir apskritai parlamento darbuotojams. Dėkoju. Dėkoju Džordžui. O dabar žodis suteikiamas Džimui, Džimui Nikolsonui ar Martinui. Martinui, žaliųjų frakcijos vardu. Pradėsiu nuo padėkos žodžių visiems kolegoms, su kuriais ilgai dėrėjomės iš pradžių parlamente dėl kompromisų, paskui ir darybų metu. Noriu padėkoti pirmininkaujančios šalies atstovui už e, e, puikią bendradarbiavimo dvasę darybų metu, ypač per pastaruosius mėnesius ir mes darėjomės tikrai kaip lygiaverčiai partneriai. Galime tai aiškiai pasakyti, tokiu būdu parlamentas sugebėjo pasinaudoti Lisabonos sutartį numatytomis papildomomis galiomis. Tai buvo akivaizdu. Aš e, pasiektą rezultatą, pasiektą rezultatą dar nelaikau baigtiniu, nors jį atsargiai ir vertinu E, teigiamai. Aš manau, kad pirmiausia dėl žalinimo pasiektų sustarimus reikėtų tinkamai išnaudoti ir įgyvendinti praktikoje. <clears throat> Ir tas įgyvenimas praktikoje parodys, ar iš tiesų įvyko tikros apčiopiamos permainos, ar bus apsiribojama tik tai gražiais žodžiais. Tai, kas buvo paminėta, susiję, skaičiai susiję su pirmojo ramščio 30 procentų skirtų aplinkosaugai turiuomenyje išmokas. Aš tikiuosi, kad galiausiai sustarsime dėl septynių rūšių e, ekologinio, ekologinių plotų, e, o kiti sprendimai dėl diversifikavimo praktika, manau, neturės didelio poveikio. E, taip pat e, e, aš manau, kad buvo pasiekti teigiami sustarimai dėl atskirų ganyklų plotų, e, kuriuose išmetama į aplinką daug CO2 ir joms taikomų išimčių. Tai yra teigiamai vertintinas rezultatas. Aš manau, kad Dabar pasiektas rezultatas gali būti laikomas tik gera pradžia, atliekant e, vidurio laikotarpio peržiūrą turėtume daug daugiau, daug daugiau dėmesio skirti žemės ūkio politikos e, ekologizavimui. Kalbant apie lėšų perskirstimą, mes nepasiekime įtikinamo rezultatų, nustatyti suderinamumo kriterijai ir sutarti nėra nepakankami, todėl gali būti taip, kad ir toliau bus išlaikyti, išlaikytas išmokos istorinių požiūrių skirstomos. Taigi šioje srityje reikėtų greičiau siekti apčiuopiamų permainų, kalbant apie išorinį suderinamumą aspektą, būtų galima E, konstatuoti, kad valstybės narės dar toli yra nutolusios nuo to išmokų suvienodinimo. Taip pat e, dėl e, išmokų susijimo tų dviejų procentų, kurie buvo išlaikyti ir palikti parlamento pageidavimu, taip pat galim praeikšti pasitenkinimą, nes tai yra rimtas žingsnis siekiant e, apsirūpinti ES pašarais ir mažiau priklausyti nuo sojos importo. Dėl išmokų paskirstimo principo iš e, viršaus į apačią valstybės narės pačios galės apsispręsti ir manau, kad tokia sistema bus labiau naudinga stambiems ūkiams. E, Valstybės narės dažnai piknaužiauja tokiamis galimybėmis ir tikrai negalime taikstis su tuo, kad e, neįmanoma dėrėtis dėl viršutinių ribų nustatymo, kadangi taryba teigia, jog neturi galiojimų dėrėti šiais klausimais. Viršutinės ribos žaliesiams yra labai svarbus klausimas, jeigu tinkamos nuostatos galės būti taikomos tik laisvanoriškais pagrindais, tai didelio poveikio jos neturės. Manau, kad e, Antrajame ramstyje pasiekėme tikrai nemažai ir būtent dėl to žaliai pritars darybo rezultatams antrajame ramstyje, tai kad 30 procentų išmokų susijęjamos su aplinkos sauginėmis priemonėmis antrajame ramstyje parodo, kad daug dėmesio skiriama žemės ūkio e, ekologizavimui ir aplinkos apsaugai, tačiau e, Mes galime pritarti pasiūlymui e, perkelti lėšas iš pirmojo e, į antrąjį ramstį, bent jau mano šaliai pasiektas sustarimas šioje srityje nėra naudingas ir e, tai, kad valstybės narės tarpusavyje susitarė dėl lėšų perskaistimu ir kokiais būdais tie sustarimai pasiekime ir iškai neprimtina parlamentui. <clears throat> Rinkos e, bendra tvarka parlamentui taip pat ir mūsų frakcijai nėra primtina labai gaila, kad e, pieno kvotų reguliavimo srityje parlamento pozicijos ir pasiūlymai nebuvo priimti. Tikiuosi, kad komisija tesės duotus pažadus ir rugsėjo mėnesį surengs atitinkamą konferenciją tam, kad pieno sektoriui būtų suteiktos ateities perspektyvos apgalėstauju, kad pamandantavom pasiūlymai nebuvo priimti, tačiau galime teikti, kad diskusija šio klausimu dar nesibaigė. Dėl Levyje pranešimo dar vienas pastebėjimas. Kaip žaliųjų atstovas e, teigiamai vertinu bazinių išmok, tiesioginės išmokas ir išmokas už žalinimo išmokas. E, e, ir būtent šiai pranešimo dalį mes galime pritarti, visam pranešimui tačiau ne kitų frakcijų atstovai jau minėjo, aš galiu tik pakartoti, kad viskas priklausys nuo būsimo susitarimo dėl daugiametės finansinės programos, kol to susitarimo nėra, mūsų pasiekti kompromisai dar negali būti e, visapusiškai patvirtinti, todėl aš tikiuosi, kad parlamentas dėrėdamasis dėl daugiametės finansinės programos nenusileis ir kol nepasiekime susitarimo e, šioje srityje, tai dėl žemės ūkio daugelis klausimų dar yra su klaustuko ženklu, tik dėkoju už e, iki šiol e, parodytą norą ir pasiektus rezultatus, tačiau tikiuosi ir tolesnių kompromisų. Ačiū žodis Džimui Nikolsonui. Džimas Nikolsonas, ačiū ponė pirmininkė. Kaip jau ir buvo paminėta, ko gero. De... Da šios darybos buvo ilgiausios per visą mūsų istoriją. Viskas prasidėjo dar 2009 metų vidury ir ūkininkai visoje Europoje šiandien ko gero galės e, ramiai atsidūsti. Mūsų frakcijai kol kas nepavyko uh, surinkti posėdžio, todėl aš galiu pristatyti savo asmeninę nuomonę. E, kaimo plėtra ir horizontalus reglamentas, čia mes viskam galėsime pritarti, tiesioginės išmokos, e, dar reikia pri, e, palaukti konkrečių sprendimų ir tik po to mes galėsime pasakyti, ką mes apie tai manom. Ir man atrodo, kad mes prieštarausime bendram rinkos organizavimui. Ir pranešėjui apie tai žinoma nuo pat dėrybų pradžios. Man atrodo, kad mes visi kartu praleidome nemažai valandų ir per visą tą laiką mes e, išsakėme labai skirtingų nuomonių, tačiau visi e, sugebėjome išmokti gerbti vieni kitus ir ieškoti visiems primtinos pozicijos. Ir ma, aš, aš asmeniškai, asmeniškai tikrai uh, daug ką išmokau iš viso šio proceso. Ir aš norėčiau ypatingai padėkoti tarybai, jums, Simonai, ir Dacijanui, Dacijanui už jūsų paramą, už jūsų bendarbiavimą. Aš norėčiau taip pat pagirti ir jūsų dėrybininkus. Jie visuomet buvo apsirengę mums padėti, elgėsi labai gražiai ir mandagiai. Ir aš Samina, jūs žinot, kad jeigu aš e, galiu pagirti jūsų darybininkų komandą, tai jau tikrai yra nemenkas komplimentas. Ir aš dėkoju ir savo darbuotojams. Mes visi turėtume nepamiršti, e, jog mažesnėse frakcijose dirbti labai yra sunku, nes mes turime kur kas mažiau dar, darbuotojų. Ypač sunku yra, kai turime vykti į Luksemburgą. Tačiau vienaip ir kitaip mes dirbome, niekas ne, nežiūrė, nestebėjo laikrodžio ir nesakė, kas e, neklausė, kokios normos yra rašytos e, darbo laiko direktyvoje. Ar aš užduodu savo klausimą, ar šis dokumentas sumažins e, biurokratiją ES? Ne ar bus lengviau ūkininkui e, e, gaminti maisto produktus? Ne. Ar šis pasiūlymas yra geresnis nei dabartinė sistema? Ne. Ir panašu, kad ūkininkai turės dirbti kur kas daugiau už kur kas mažesnės e, ir turėti už maž, mažesnį atlygį. Bet tokia yra šiandien situacija ir aš galiu ūkininkams pasakyti, kad e, jūs turėtumėt nepamiršti, jog ateityje jūs negalėsite tikėtis nulatinės paramos iš bendrošių žemės ūkio politikos. Turėsite prisitaikyti prie to, kas vyksta rinkoje. Aš esu iš Šiaurės Airijos ir tą girdite iš mano akcento. Ir Aš nulatos kovoju su komisijos darbuotojais dėl to, kad mes Šiaurės Arijoje turime ypatingų problemų. Aš šiandien kaip tik buvau susitikęs su komisijos atstovu ir man buvo pažadėta, jog komisija nusiūs savo pareigūnus į mano regioną, kuriame esama rimtų problemų. Ir aš nekantriai lauksiu konkrečių sprendimų, kurios galės pasiūlyti sprendimą. Ir leiskite dabar kelias asmeninės pastabas, kurie, kurios nieko bendro neturi su to, kad aš esu koordinatorius savo frakcijoje. Aš dirbu šiame komitete jau 24 metus. Aš jas radau kur kas anksčiau nei gerbėtės ir daugybė ir dauguma sekretariato darbuotojų. Aš atsimenu ir Fischlerio e, reformą, ir e, Fischer-Bowl reformą, ir Makšerio e, reformą. Ir kaip aš vertinčiau dabartinę situaciją? Ar ji yra geresnė ar blogesnė nei ta, kurią turėjome prieš 20 metus? Taip. Uh, mes sugebėjome padaryti didžiulę pažangą reformuodami bendrąją žemės ūkio politiką ir šiandien ji yra kur kas geresnė nei praeitėje. Aš e, prisimenu, kad praeitėje mes, Europos parlamentas, neturėjome jokios įtakos vykdomi mums reformoms. Todėl šiandien man yra itin malonu pasakyti, kad e, situacija pasikeitė ir mes pirmą kartą šio parlamento nariai, šio komiteto nariai realiai galėjome prisidėti e, prie to, kokia bus e, ūkininkų ateitis per kitus septynerius ar dešimt metų. Uh, ir gal ir ne visiems ūkininkams e, tiks e, e, tai, ką mes galime pasiūlyti, kai kas norės, kad mes žengtume toliau, kai kas manys, jog mes per daug kišamės į jų reikalus. Bet aš manau, kad šiandien aš galiu Jums atvirai prisipažinti, jog šiandien aš jaučiuosi kur kas geriau dėl bendrošios žemės ūkio politikos. Dėl to, kad aš e, realiai galėjau paveikti dėrybų procesą. Gal ne viską e, man pavyko prastumti, ne, vis, ne, ne visus savo reikalavimus, ne, ne visus buvo atsižvelgta, bet aš vis tiek dalyvavau šiame procese. Mes e, dirbome komitete, mes dirbome su valstybėmis narėmis, mes galėjome pasimokyti vieni iš kitų. Ir kitą kartą kai bus reformuojama bendro žemės ūkio politika, tuomet bus prisiminta, jog šiandien buvo tikrai istorinė diena, kuri iš esmės pakeitė žaidimo taisyklės. Ačiū, Džimai. FT koordinatorius pono Agnių nematau, bet matau Janą Karlosą Skotą, kuris pasisakys savo frakcijos vardu. Aš norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems už iki šiol atliktą darbą. Daugybę mėnesių praleidome dėrėdamiesi, ieškodami kompromisų ir manau, kad mūsų visų pastangos yra matomos, visų, kurie dalyvavo darbe. E, kai artėjo darybos prie pabaigos, aš galvojau, ar susitikimas Luksemburgė bus tik formalumas, ar galėsime iš tikrųjų pakeisti mūsų ūkininkų likimą. Ir turiu pasakyti, kad e, ir taip ir taip atsitiko. E, nuo griežto žalinimo pasiūlymo e, perėjome prie kitos sistemos, kuri leis ūkininkams dirbti ramiau. Žalinimas, tie elementai yra pageidaujami, bet natūraliau reikėtų juos taikyti ar sporta, spontaniškiau. Kitas klausimas. Jisai e, susijęs su gamyba. Mūsų mandatas buvo priešingas negu e, kad atsitiko, bet kovo mėnesį balsuojama už 14 e, kovo už sąrašo panaikinimą. Bet reikia nepamiršti, kad kiekviena šalis yra ypatinga, savita. Taigi gamybos pasirinkimas yra valstybės narės dalykas. Ir dalis mūsų ūkininkų užalimų ir už tą pasirinkimą e, sumokės. Tiesa, mes negalime grįžti atgal, nebegalime pasakyti, kad nesusitarėme dėl tam tikrų sutarties aspektų, tačiau turime dirbti kartu, kad e, priartintume dar labiau bendrąją žemės ūkio politiką prie ūkininkų ir kad užtikrintume įvairovę vienybėje turime galvoti, kaip prisidėti prie augimo skatinimo, kaip kolega Džimas sakė. Aš pasižiūrėsiu ir pamatysime dar vieną bendrą žemės ūkio politiką. Ačiū, Juan Karlo. Dabar komunistų frakcijos vardu. Ponas Rubiks. Dėkuoju, pirminkė. Trumpai galiu sutikti su beveik viskuo, ką sakė kolegos. Galime daug kalbėti ir kalbėti. Galime padaryti tai, ką galime, bet ko negalime, to negalime. Mes siekėme kompromisu. Kai kurie mus tenkina, kai kurie ne. Ir atrodo, kad mes dabar tarsi švenčiame pergalę, visi gražiai kalba, tačiau tai ką užsitikrinama, ką pasiekėme, bus vertinta ūkininkų. Galbūt jie nebus tokie patenkinti, kaip kad mes čia šiandieną. Tačiau kompromiso paieška nereiškia, kad visi vienodai įvertins. Aš savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes remiame kryptį, e, dėl tiesioginių išmokų trūksta teisingumo. Dėl jaunų ūkininkų, vyresnių ūkininkų paramos jiems yra daug klausimų. Aš nebenorėčiau kartuoti savo pozicijos. Bet tikrai vertinu profesionalumą visų dėrybininkų, visų pranešėjų pono Čiološio, taip pat pono De Castro. Aš pats prisidėjau prie darybų, žinau, koks sudėtingas šis darbas, bet mes turime visi suprasti, ko reikia. Galbūt mes dar nesame pasiekę to etapo, kai bus nukreipta parama tiems, kam jos labiausiai reikia pasižiūrėsime, kaip reforma bus praktiškai įgyvendinama. Jeigu tai neatsitiks, tai ne, nesvarbu, kiek mes kalbėsime, ar 60 ar 40 trišalių susikimų e, vyks, gyvenimas dabar parodys, ar teisingai pasielgėme. Taigi pasižiūrėkime, kaip viskas vyks praktiškai. Dėkui. Kolegos. Koordinatoriai jau pasisakė. Noriu pasakyti, kad frakcijų dauguma išreiškė politinę paramą susitarimui. Dabar kiti kalbėtojai, šešėliniai pranešėjai ir visi kiti kolegos. Norėčiau, kad jie laikytųsi kalbėjimui skirto laiko, nes mums liko e, valanda, tiksliau 50 minučių. o paskui bus surinkta spaudos konferencija. E, maginės, ačiū pirmininkė. Gal galėtumėte pasakyti, kiek aš galiu kalbėti? Galime susitarti, pasidaryti. Taigi e, susitarėme. Pirmiausia, dėkoju Jums, dėkoju kolegoms. Manau, kad e, tie, kas sėdi salės gale, galvoja, kad viskas yra nepaprasta, kad viskas per dėrybas buvo labai gražu, rožiniam spalvom nupaišyta, bet tikrai viskas e, vyko kiek kitaip, vyko labai sunkios dėrybos parlamente, taryboje, komisijoje, komisijos narys dabar šypsosi, bet ne visuomet tai buvo ir manau, kad žmonės turėtų suprasti, jog tai, ką mes šiandieną pasiekėme, e, buvo sunkiai kūriama politikų, ypač mūsų pagalbininkų techninių. Norėčiau aš taip pat padėkoti e, mano darbuotojams ir pirmininkančios šalies darbuotojams, nes tai yra tarsi nematomi žmonės, kurie dažnai pamirštami, bet šiandien, šiandien juos turime prisiminti. Dar šiek tiek toks e, atskiras e, pastebėjimas neigiamas. E, paskutinį kartą, kai kūrėme reformą, vieno dalyko nebuvo Twitterio. E, Dabar mes e, viską matėme. E, aš galėjau žinoti, kas, e, kas galvoja BirdLife Europe, Europos aplinkos saugos įvairios organizacijos ir panašiai. Mes labai gerai žinome, kad ši reforma turi būti palanki aplinkai. 30 procentų paramos bus siejama su aplinkosaugos priemonėmis. Ir žmonės turėtų pagalvoti apie tai, pasižiūrėkime, kas bus. Dėl to e, labai svarbu, komisijos nariai, kad mes e, peržiūrėtume iš esmės paskui savo, kaip programa įgyvendinama. Pone Kovenė, jūs kalbėjote apie tai, kad politika pasikeitė žalinimo priemonės ir, ir yra tas pokytis didžiausias. Dabar žiūrėkime, kaip e, viskas bus užtikrinta, ar vienodai bus užtikrinta viskas aplinkai ir ūkininkams. Uh, tvarumo elementai yra nepaprastai svarbus. Dabar jaunieji ūkininkai, aš labai patenkinta rezultatu. Parlamentas labai sunkiai kovojo dėl privalomos sistemos, mes pritarėme komisijai ir ypač kovojame dėl to, kad būtų papildomai skiriamos lėšos prie bendrosios išmokos komisijos pasiūlymui. Pritarėme labai svarbu, kad išliktų jauni ūkininkai. Bendras susitarimas dėl mokėjimų tiesioginių. Mes iš tikrųjų prašom ūkininkų pasiekti daugiau už mažiau, taigi pasižiūrėkime, iš kur jie gaus savo pajamas, e, galvokime apie rinką, apie tiesioginę paramą. Manau, kad mes dar grįšime prie tų klausimų rūdienį. Kaip rinka gali e, suteikti palangės sąlygas žemės ūkiui? E, dėl bendrosios sprendimo procedūros, tai buvo visiškai naujas mums dalykas ir aišku, mokytis reikia dar labai daug. Mes visi šio beito išmokome ir manome, kad galėsime jau tvirtesni dirbti antrame etape, jeigu jis bus. Aš kalbėjau su airijos ūkininkais kit tų šalių atstovais ir e, kalbėjo apie tai, kad sustarimas yra geras. Daugeliui ūkininkų reikės prisitaikyti, keistis ir mes turėsime laiko tą padaryti. Tikriausiai valstybės narės turės e, prisimti tam tikro vaidmens, bet mes turime išsaugoti žemės ūkį, užsis, e, užsitikriname finansavimą. E, lankstumą ir manau, kad ūkininkams, piliečiams ir aplinkai tai bus geras dalykas. Ir manau, kad galėtume visi tikrai pasidžiaugti. Ačiū, Mireit. Dėkoju, pirmininkė. Aš kaip ir priklauso, kaip ir kiti kolegos, e, pradėsiu savo pasisakymą dėkodama kolegoms, visai techniniai komandai, tiek parlamente, tiek mūsų kabinetuose už bendrą darbą. Dėkoju pranešėjams Mišeliui Dantanui, su kuriuo dirbau rengiant e, reglamentą dėl e, išmokų. Taip pat norėčiau padėkoti ypač savo e, kolegai socialistui Luisui Kapolos dėl kaimo plėtros ir tiesioginės pagalbos dirbome kartu ir mes Mm, turėjome suderinti labai skirtingas nuomonės, bet mūsų tikslas buvo bendras - užsitikrinti galimybę pakoreguoti Europos komisijos pradinį pasiūlymą ir mes siekime, kad jis būtų pagerintas. Aš manau, kad šiandieną mes visi išreiškėme savo pasiūlymą džiaugiamės visi gerų rezultatų, pasitenkinimą išreiškėme e, savo darbų, e, vyko trišaliai ištikimai e, ir tikimės, kad politinis pritarimas iš tikrųjų atsiras ir mes galėsime sumažinti reformos neigiamą poveikį tam tikrose sektoriuose, kurie tikrai bus labai stipriai paveikti ir manau, kad dabar mes galime būti patenkinti, bet nepamirškime, kad yra dar nemažai svarbių klausimų, kuriuos turime išspręsti ir e, yra tam tikri sektoriai žemės ūkio. Svarbiausi sektoriai, kurie e, kuriuose turėsime toliau dirbti, kad poveikis būtų kaip galima neigiamas švelnesnis ir kad mes E, užtikrintume e, žemės ūkio veiklą pelningą e, ateityje, nes labai svarbu yra kaimo teritorijos, mes žinome, kad labai daug sunkumų yra ir aš esu patenkinta rezultatu, bet yra dar klausimų susijusių su darybomis dėl finansinės programos ir mes turėtume taip pat kelti ir toliau klausimus, kurie išliko ant stalo. E, kitas labai svarbus susijęs klausimas yra biudžetas, kaip jau e, daugelį, daug kartų aš sakiau, mes negalime balsuoti e, galutinai, kol nebus susitata dėl daugiametės finansavimo programos. Ir norėčiau dabar pa, išsakyti savo pageidavimą tarybai, kad kaip galima greičiau būtų apsispręsta ties, dėl svarbių klausimų, kad Europos parlamentas galėtų kaip galima greičiau taip pat tarti savo žodį dėl tos e, programos, nes dėlsimas yra mums nepriimtinas. Ačiū. Grazie Irace, adesso Britta Reimers e poi Elisabeth Kostinger. Britta. Aš e, dabar, ponė Kostinger, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems už milžinišką darbą, kuris buvo nuveiktas ir darbo sąlygų užtikrinimo, tinkamus teisės aktus, manau, mes tikrai pažeidėme šį darbą atlikdami, tą turime aiškiai pasakyti. Padėkoju pranešėjams už tai, kad jie sugebėjo atsižvelgti į įvairius pasiūlymus, nepaisant ir skirtingų politinių nuomonių, taip pat noriu ypatingai padėkoti vertėjams, nes manau, kad būtent žemės ūkio srityje yra tiek daug sudėtingų techninių terminų, kad uh, juose labai sudėtinga susiorientuoti. Čia norėčiau dabar šiek tiek nuleisti garą ir pasakyti, kad e, dabar reikia šiek tiek nusiraminti, palaukti, kad viskas nusistovėtų. Nepaisant to, kad mes sugebėjome suderinti nemažai skirtingų nuomonių, vis dar išlieka jausmas, kad e, nesame visiškai patenkinti, ypač dėl to laiko sprendimo, taigi nesijaučiame ypatingai gerai, nes galbūt buvo galima pasiekti dar daugiau. Tas jausmas parodo, kad e, turime mokytis, semtis patirties, e, stengdamėsi pagerinti tą bendrą sprendimo prieimimo procedūrą ateityje. Ir, kaip jau minėjau, tikrai mūsų padėjėjai nuveikė labai daug ir e, reikėtų ateičiai pamastyti, kaip e, sistemingiau vykdyti tokias darybas ateityje tam, kad liktų mums daugiau laiko. Kalbant apie rinkos sandarą, noriu pasakyti, kad mūsų frakcija šią savaitę Briuselėje neposėdžiauja ir ši savaitė yra išvažiuojamųjų posėdžių savaitė, taigi negalime šiuo metu įvertinti pasiektą susitarimo, tą padarysime ramiai Strasbūrė, prie, patvirtinsime atitinkamas savo išvadas frakcijos vidėje. Šiuo metu galiu konstatuoti, kad e, Mes jau e, šiuo metu išsilgę esame tam tikrą prasme žiemos miego, kas yra visiškai nenatūralu, nes turėtume džiaugtis busimomis vasaros atostogomis, bet esame labai pavargę ir išsekę, o tai dar kartą parodo, kad išeikvojame visus savo energijos likučius, kad pasiektume norimo rezultato ir žinome, visi jaučiamės šiek tiek nepatenkinti ir tai yra būdingas jausmas Europos politikoje po pasiekto kompromiso, taip pat puikiai žinome, kad ir valstybės narės dar po to turėdamos įgyvendinti atitinkamus priimtus sprendimus ES lygmenį dar jos truputėlį pakeičio atsižvelgiant ir į atskirų valstybių, tokių kaip Vokietijos e, santvarka federalinė, tai gali būti taip, kad atskirose Vokietijos regionuose pasiektas susitarimas bus įgyvendinamas labai skirtingai ir gali būti taip, kad žemdirbių biurokratinė našta nesumažės, o atvirkščiai padidės ir galiausiai jie bus mažiau patenkinti nei iki šiol. Ačiū. Britai dabar Elizabeth Kostinger, po to panas Oleiničiak. Ačiū, pirmininkė, aš taip pat pradėsiu nuo padėkos žodžių, nes šiuo metu tiek mano, tiek frakcijos e, darbuotojai, padėjėjai pasiekė savo galimybių ribas Dalyvaudami šiame darbe dėl kaimo plėtros noriu pabrėžti kai kurios aspektus, kuriuos reikia vertinti kaip labai sėkmingus. Mes sunkiais žingsniais siekiame ir pastangomis sunkiamis siekiame, kad nebūtų sumažintas finansavimas aplinkosauginėms programoms žemės ūkio srityje, nes pats blogiausias dalykas, kuris būtų galėjęs atsitikti, būtų buvęs arba e, būtų susijęs su patvirtintų programų finansavimo sumažinimu. Taigi manau, kad e, šiuo savo pasiekimu galime labai didžiuotis, kaip e, patvirtinti pasiekti sustarimai bus gyveninti tikrovėje, pamatysime ateityje. Mums nepavyko supaprastinti bendro žemės ūkio politikos. Šiandien pavadžiau žurnalistams išaiškinti ekvivalentiškumo modelį ir nelabai man pavyko tą padaryti. Čia manau, jog šiuo momentu svarbu paminėti ir pabrėžti, kad mūsų žemdirbiams ateityje ūkininkams ir ūkininkėms negresia dideli paramos apkarpimai. <clears throat> Manau, kad e, e, įtraukia atitinkamus straipsnius dėl kaimo plėtros mes e, sukūrėme rimtą pagrindą ūkininkų veiklos finansavimo užtikrinimo ateityje. Dabar valstybių narių ministrai privalo, privalo prisijimti savo atsakomybę, ypač finansų ministrai, ir skirti atitinkamas finansinės lėšas Taip pat nors bėgdama už akių pasidžiaugti tuo, kad sugebėjome pagerinti pateiktus komisijos pasiūlymus, siekiant nepadidinti biurokratinės naštos, supaprastinti taikomas procedūras, nes ypač kaimo plėtros srityje patvirtintos jaunųjų ūkininkų e, paramos priemonės pradedant ūkininkavimą parodo, kad mums pavyko pasiekti kai kurių dalykų, kurie ateityje bus naudingi mūsų ūkininkams, padės stabilizuoti jų pajamas, sumažinti veiklos rizikas, patvirtintos atinkamos priemonės, tikiuosi, ateityje bus veiksmingos, nes tai buvo ne arti dirvonai tos minėtos priemonės skirtos kaimo plėtrai. Todėl dabar labai daug priklausys nuo to, kaip komisija ir valstybės narės sugebės užtikrinti šių priemonių gyvendinimą, tuo pačiu jų sėkmę. Man labai sudėtingas meniškai, sudėtingi klausimai buvo susijęs su atokių regionų padėtimi, reikia atkreipti dėmesį į sudėtingą šių regionų padėtį arba nepalankių sąlygų regionų, jeigu jiems neskirsime pakankamai dėmesio, tai nukentės mūsų įvaizdis, autoritetas visos Europos Sąjungos, privalome šioms teritorijoms ir gamybos sąlygoms, žemės ūkio gamybos sąlygoms jose skirti pakankamai dėmesio, kalbant apie kalnų vietovės noriu pabrėžti, kad buvo ypatingai svarbu nenumatyti paramos viršutinių ribų kalnų vietovėms. Mes siekiame, kad valstybės narėse žemės ūkis būtų vystomas visoje teritorijoje Todėl būtina atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės ypatumus, geografinius skirtumus ir ypač siekiant plėtoti žemės ūkį labai svarbios priemonės skirtos kokybei gerinti, ypač kaimo plėtros rytie mums pavyko pasiekti nemažai. Dabar viskas priklauso nuo daugiametės nacinės programos patvirtinimo, ypač kalbant apie finansavimą būtina nustatyti atitinkamos garis. Labai dėkoju mūsų darybininkams, ypač to, mielas Luisai, už pademonstruotą kantrybę mano atžvilgiu. E, ir, ir e, tu įsiklausėjai visus mano pasiūlymus, kuriuos aš patikiau tikrai daug, mes puikiai bendrabiavome, labai ačiū už tai, ačiū Elizabet, dabar Oleničiokui, po to Sandrai Kalnėti žodis, labai ačiū, aš taip pat noriu prisijungti prie padėkos žodžių mūsų partneriams, parlamento nariams, darybininkams, Pinkui Lavijai, taip pat ir <clears throat> tarybos komisijos atstovams, kurie buvo iš tiesų puikus ekspertai, teikia mums paramą įvairius skaičius, kitus duomenys, bendravimas vyko labai puikiai, noriu pabrėžti, kad bežiaupė reforma man reiškia daugiausiai ją svarstant būtent jos atvirumas. Taip mes e, gauname daug naujų galimybių įvairiais požiūriais, žalinimo, aplinkosaugos. Jeigu siūlomos nuostatos bus tinkamai, tinkamai gyvendinamos, jos nebus žalingos, o veikiau e, ūkininkams ir bus naudingos aplinkai. Ta noriu pabrėžti. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, privalome duoti atkirti teiginiams, kad naujo žemės ūkio politika netaps paprastesnė. Tik tai kalbant apie uh, horizontalių klausimų sprendimą, uh, e, ilgametis uh, e, išmokas, sumažins administracinės išlaidas ir palengvins gyvenimą ūkininkams, taip pat ir Kitos tiesioginės išmokos, tiesioginės paramos priemonės padės ateityje išvengti įvairių klaidų susijusių su reformos įgyvendinimu ir ūkininkų įnašu į tai. Kontrolės priemonės bus administracinių požiūrių taip pat nemažiau griežtos, tačiau bus patogesnės Ūkininkams pabaigai norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kurio mums nepavyko pasiekti ir galėtume dėl to e, tiek e, savo komitetui priekaištauti, su daugiausiai tarybai ir valstybėms narėms, dėl to, kad ne visiems ES e ūkininkams bus taikomos vienodos tiesioginės išmokos ir tai pasakytina ne tik apie naujas, tačiau taip pat ir apie senas valstybės narės. Tikiuosi, kad e, ši padėtis pasikeis ateityje. Taip pat apgailestauju, kad buvo sumažinti asignavimai antrojo ramšio finansavimas Būsimai finansiniai perspektyvai Lenkijos atveju netgi 26 procentais ir nuo šio finansavimo priklauso įvairių žemės ūkio programų finansavimas, parama jauniems ūkininkams, moterims, ūkininkėms, teikiama parama prieiga prie viešųjų paslaugų. Tai yra didžiulė problema, nes ketvirtadalis Lenkijos ūkininkų paramų, Lenkijos ūkininkų gaunamos paramos e, dabar Lenkijos ūkininkai dabar gaus ketvirtadalių mažiau paramos kaimo plėtrai, palyginti su kitomis šalimis. Į tokiu būdu reikia atkreipdėmėsi į komisijos galimybės bendradarbiauti glaudžiau su valstybėmis narėmis tam, kad iš pradžių būtų atkreipimas dėmesys į būtinybę tinkamai įgyvendinti pasiektą sustarimą tam, kad ES padidėtų E, maisto produktų, e, apskaitai žemės ūkio gamyba, taip pat būtų daugiau dėmesio skiriama aplinkai ir kūriamos kaimo vietovėse naujos darbo vietos bei apskritai gerinama veiklos kokybė. Čia aš išvelgiu didelį tiek komisijos, tiek valstybių narių veiklos potencialą. Ačiū uždėmesi. Adesso abbiamo Sandra Kalnietė e poi Eiknut. Dabar kalbės Sandra Kalnietė, o po to Mas Eichhoff. Godātais priekšsādātā kungs, ministra. Dėkuoju, pirmininkė. E, ministrė, komisijos nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, šešėliams pranešėjams ir darbuotojams už e, darbą, kurį jie investavo į visą procesą. Uh, Aš esu labai patenkinta, kad turėjau galimybę dalyvauti mm, procese ir įtakoti situaciją dėl tiesioginių išmokų. Tai yra labai svarbu mūsų Baltijos šalių ūkininkams. Norėčiau ir paklausti ministro bei komisijos nario, kas bus toliau, kas bus ateityje dėl tų trijų klausimų, kaip jie bus sprendžiami. nes jie dar tebėra sus... tai yra susiję klausimai su daugiametė finansinė programa. Kas prims sprendimą e, dėl klausimų susijusių su šia programa? Pagal Lisabono sutarties logiką parlamentas tarsi ir nedalyvauja priimant sprendimus, bet nemanau, kad tai yra teisinga tai sukurs precedentą ir nenorėčiau jo maty, pamatyti, tai prieštarautų mūsų įgaliojimams dėl išorės konvergencijos. Ačiū. Dėkoju Sandrai. Kolegos, neviršykite jūs skirto kalbėjimo laiko. Kalbėkite taip glausti kaip Sandra. E, Pirmiausia, pirmininkė, nuo, pradėsiu nuo horizontalaus reglamento. Aš buvau šešėlis panešėjas, dėkuoju ponui Levy iš puikų bendrą darbą. Kaip žinia, žaliai balsavo kovo mėnesį per plenarinę sesiją prieš reglamentą, bet turiu pasakyti, kad dabar pamatėme labai daug pakeitimų ir, man atrodo, daug kuo pagerėjo reglamentas, pavyzdžiui, dėl konsultacinių tarnybų ūkininkams ir e, sankcijos susijusios su kitomis priemonės papildomas prie 30 procentų lėšų žalinimui. Daug dar ką reikia padaryti, bet yra galimybė, kad mes pakeisime savo poziciją ir balsuosime už. Tačiau mums reikia labai aiškių politinių deklaracijų, pavyzdžiui, dėl pesticidų pagrindų. Pesticidų ir vandens pagrindų direktyvų kaip bus su jomis. Mes frakcijoje taip pat daug kalbėjome apie tiesioginės išmokas. Labai aišku, kad dėl viršnių ribų nustatymo mes nusivylėme. Ir žaliesiems labai du svarbus klausimai, kaip ar veiksmingos bus tos priemonės žalinimo realiam žalningui. Labai gražu, kad tie žodžiai atsispindi tekste, bet ką reikšta žalinimas praktiškai ir kol kas mums niekas neaišku ir nesame tikri. Koks skirtumas tarp e, to, dėl ko susitarėme ir status quo? Mes e, turime labai e, gerai vertinti tai, kas susijęs su, žal, su tiesioginėmis išmomis ir mes turime labai aiškiai matyti situaciją, nes žalimas turi būti ne tik žodis, bet tai būtų naujas požiūris į žemės ūkio veiklą Europoje. Dėkoju. Dabar Žozė Bovė. Paskui matau. Apgailestauju, kad tarybos atstovas išėjo, bet jis turbūt grįž ir kažkas jam pasakys tikriausiai, ką apie ką kalbėjau. Noriu pasakyti, kad Labai nuliūdęs esu šiandieną šią popietę dėl to, kaip viskas vyko, dėl to, kaip viskas buvo pasiūlyta. E, komisaro Čiološ, man, atrodo, man šis pasiūlymas atrodo tik tai e, silpnėjo ir nemanau, kad suspindi tą dvasę, kuri e, buvo pristatyta, kuri lydėjo pasiūlymą 2011 metais. E, reikia galvoti apie konkrečius projektus. Aš šiandieną noriu pasakyti, kad 2003 metais bendro žemės ūkio politika buvo liberalizuota, ponė Fischler-Böll norėjo iš, sugriauti viską, kas buvo susijęs su gamyba. Tai buvo 2003 metų projektas. Dabar matome kitus planus, e, bet tarybos yra ne komisijos klaida kad projektai bus renacionalizuoti, žemės ūkio politika bus renacionalizuota ir mes nusigrėžėme nuo Europos projekto ir tai yra didelė problema. E, dėl, ar tai kalbėsime apie viršnės ribas arba žalinimą ar kitas priemonės, e, kiekviena valstybė dabar e, taikys priemonės ir neturime bendrosios pozicijos, bendros linijos E, e, bus mažinamas finansavimas, viršnės ribos e, išnyks, taip sakoma, bet matysime, kad jeigu tai bus, tai monokultūros 80 procentų žemės ūkio naudmenų bus siejamos. Ir aš esu labai nusivylęs. Mišel Dantan labai uh, E, tvirtai laikėsi savo pozicijos, bet šiandien ryte pamatėme, kad taryba vėl bando renacionalizuoti e, tą klausimą, kuris susijęs su 43 straipsnio trečia dalimi. Ir e, taryba, komisija ir parlamentas turi bendrai spręsti dėl tam tikrų ekonominių dalykų, o Europos parlamentas buvo uh, nustumtas iš šona, taryba visiškai neprimtinai mums išsakė tam tikrų grasinančių dalykų, reikia visiems kartu diskutuoti, tai yra neprimtina ir aš neprim... nesutinku su tuo, kad valstybės narės nusprendžia nesudaryti lygybės e, vienodų sąlygų parlamentui tarti savo žolį, žodį. žodį Aš esu patenktas, kad parlamentas per trišalės darybas galėjo e, deramai e, kalbėti, bet e, tarybos buvo nustumtas šiaip į šoną. Dėkoju. Dabar mato Delangė. Labai ačiū kolega <laughs> Bove labai džiaugi, nuliūdo, aš tai džiaugiuosi, Norėčiau taip pat padėkoti ministrui Koviniai, e, komisarui e, Čiolos, taip pat ponui Dekaso, nes manau, kad visos trys institucijos e, turėjo galimybę nuspręsti dėl tam tikrų nedėlių dalykų, kad visi mes daug laimėtume ir tai yra labai svarbu. Ir, e, Aš per e, keletą e, savaičių paskutinių, kaip ir jūs, e, dirbome kartu, daug svarstėme apie bendrąją žemės, apie žuvingystės bendrąją politiką komitetų žuvingystės vadovauju. Ir tikiuosi, kad šiandiena yra visiems jums labai laiminga diena. Aš suprantu, kad nebuvo lengva mums žengti į priekį. Ispanijoje mes kovojame dėl daug dalykų, kurie mums atrodė labai svarbus, apgindami Ispanijos e, ūkininkus. Konvergencija vidinė išorinė, taip pat tarifų klausimas valstybės narėms tai labai svarbu, jos ir toliau turėtų sulaukti pagalbos, o valstybės E, kartais, e, jeigu joms nereikia pagalbos, gauna jos per daug. Dėl to reikia lankstumo, žalinimo kontekste, lyginant su pradiniu pasiūlymu. Europos ūkininkai turės laikytis aplinkosaugos standartų, kurie aukščiausi turbūt pasaulyje. E, Daugiametėms kultūram žalinimo priemonės turėtų būti netaikomas, tai labai svarbu. Kitas klausimas – tiesioginės išmokos už plotą, apribojimas jų, e, numatomas mažinimas, bet yra ir kitų klausimų. Bet apskritai pasakysiu, kad politinis susitarimas mus labai džiugina ir mes tikrai esame labai patenkinti. Dėkuoju. Dabar ponė Dodds. Ponė Skerling. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti jūsų darbų rengiant reformą. Taip pat e, norėčiau padėkoti ministrui Koviniai ir ponui Čiausui už darbą per visą procesą. Šiaurės airijos ūkininkai mano rinkėjai e, dabar kenčia nuo nepalankių sąlygų, nuo e, besikeičiančios rinkos ir jie nori daugiau aiškumo, nori žinoti, kaip bus per ateinančius keletą metų jų šeimos, kaip gyvens ir jų e, verslas. Aš e, nežinau, ar šiandien, aš tikėjausi aiškumo iš komiteto po politinio susitarimo, bet atrodo, kad tik dalinis susitarimas pasiektas nes labai svarbus elementai susijęs daugiametė finansinė programa negalėjo būti aptarti parlamente ir reikia dar dėl jų susitarti. Ir mes dar neturime keletui metų aiškumo. Reikia galvoti apie supaprastinimą, biurokratiją, su kuria susiduria ūkininkai. Ir iš šio sustarimo, nepal, po šio sustarimo nepalengvės ta našta. Ir jie bus e, kenties kaip ir anksčiau. Žemės ūkis arijoje yra labai svarbus ūkio augimui. Mūsų ūkis išgyveno labai daug problemų, žmonės, daug žmonių turi darbo, ekonomika neauga. Turime e, užtikrinti, kad mūsų žemės ūkio sektorius bus tvarus pajėgus ir daugelį dalykų aš e, labai palankiai vertinu e, iš to, kas buvo šiandien išsakyta, bet kitas klausimas yra aktyvus ūkininkas apibrėžimas ir tai yra susijęs su mūsų sistema ir jos šiaurės airijoje egzistuojančia žemės nuomos sistema. Buvo kalbama apie juoduosius neigiamus sąrašus ir Aš nežinau, ar to pakaks, kad užtikrintume, jog išmokos gaus tie, kurie rizikuoja ir gamina maistą. Tos lėšas ateis iš mokesčių mokėtojų, reikėtų daugiau patikslinimų. Šioje srityje labai džiaugiuosi priemonėmis skirtomis jauniems ūkininkams. E, džiaugiuosi mintimi, bet nežinau, ar tai realu ar ne, kad žemės ūkio politikoje bus daugiau regionio aspekto. E, kolegė Maginės kalbėjo apie socialinę žiniasklaidą, apie e, momentinę reakciją. Buvo pasakyta, kad ūkininkai Šiaurės Airijoje, Škotijoje, Velse, Anglijoje gali būti tikri, kad jie e, e, galės e, naudotis bendra žemės ūkio politika, kuri bus pridenta prie jų aplinkybių ir e, E, poreikių, bet aš nežinau, ar per ateinančius metus tikrai tą galėsime užtikrinti. E, Pieno sektorius. E, Šiaurės Airijoje šis sektorius nepaprastai svarbus tiek žemės ūkiui, tiek ekonomikos augimui. Mes dabar žinome, kad 2015 metais bus liberalizuotas kvotų režimas ir šiais metais tuo klausimu bus surinkta aukšto lygio konferencija. Mums reikia rinkos intervencijos priemonių. Ir kitaip mes išgyvensime 2008-2009 metų baisę situaciją dar kartą. E, procesas buvo ilgas, labai sunkios darybos Europos Sąjungoje, bet žmonės nori rezultatų Ar jie uh, užsitikrino tuos rezultatus, nežinau, per anksti dar pasakyti. Pasižiūrėsime, kaip bus įgyvendintama reforma ir dabar turėsime balsuoti per plenarinę sesiją, kad baigtume teisėkuros uh, procesą. Ačiū. Elizabeth Jėgel. Dėkoju, ponė Giling. Dabar ponė Giling ir pato Elizabeth Hegel. Ačiū, pirmininkė. Šiame, kaip ir kiti, aš džiaugiuosi pasiektų sustarimu, nes baigėsi tas kankinamas procesas. Ministras Kovinis savo kalboje minėjo, kad to užtikrintumo jausmo nėra, nes dar labai daug dėl ko reikės susitarti. Ir kiti kalbėtojai tai minėjo. Nes aš savo valstybė narė turėsiu paaiškinti ūkininkams, e, kas atsitiko, nes jiems reikia aiškumo. Viena yra aišku, jie praras 30 procentų tiesioginių išmokų, nebent pradės vykdyti tam tikras žalinimo priemonės, kurios galbūt nebūtų pritaiktos prie ūkininkavimo sąlygų. O po dviejų metų e, <clears throat> dar ir e, bus papildomai baudžiami už žalinimo priemonių nedėgymą be to, kad praras 30 procentų tiesioginių išmokų. Ir e, daugelį valstybių narių neaišku, iš kur reikės paimti tą paramą e, žemdirbiams, nes kol kas tas vaizdas nėra tokis, e, tokiamis rožinėmis spalvomis pieštas, kaip atrodo. Intervencinės kainos e, E, referencinės kainos, visi šie dalykai susijęs su biurokratinės naštos didinimu, o mes siekiame per pastarasius reformas tą biurokratinę naštą mažinti ir visą laiką deklaravome, kad norime ir toliau visą sistemą padaryti paprastesnė. Dar vienas aspektas, kurio niekas neminėjo, tačiau manau, kad jis yra labai svarbus ir labai apgailestauju e, dėl to, kad parlamentui nepavyko užsitikrinti visapuško skaidrumą susijusio su e, šiais teisės aktais. Parlamentas to reikalavo, tačiau atitinkamos nuostatos sustarime nėra, taigi dėl to labai apgailestauju. Elizabet Jėglė dabar po to uh, Sikirskis. Ačiū pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos nari, prisimindami pirmasios diskusijas. Uh, tarp jūsų ir Žemės ūkio komiteto, tai e, tuo metu mūsų pozicijos buvo nutolusios viena nuo kitos per šviesmečius, tad galiu padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie to, kad šios pozicijos priartėtų viena prie e, kitos ir aš paprašiau mūsų koordinatorių įvertinti pasiektą sustarimą daugumą jų jam pritarė, suprasdami, kad dėl kai kurių klausimų reikės ir toliau dėrėtis. Ir, savai suprantama, Mišelė Danta adres noriu pasakyti, kad Vokietijai ne visi pasiūlymai priimtini, tačiau tą buvo galima numatyti, nepaisant to mes pasiekėme kompromiso, kuriuo E, nebuvo visiškai pamiršti ekonominiai aspektai, tačiau buvo skirtas e, nemažas dėmesys, galbūt netoks didelis, kokio reikėjo aplinkosaugos aspektams, tai suteikia vilčių Europos žemės ūkio politikai, kalbant apie jos ateitį. Dabar labai prašau dar e, ne balsuoti dėl gamtinio patvirtinimo šiandien, nes nėra visi taškai sudėlioti tačiau turime prisiimti atitinkamą misiją savo šalyse, suteikti ūkininkams ir kitiems e, nuo žemės ūkio priklausantiems piliečiams atitinkamas garantijas dėl būsimosių veiklos finansavimo ir aš noriu paklausti, ar yra konkretus tvarkaraštis tam, kad būtų greitai e, ir neskausmingai pasiektas galutinis rezultatas. Man Sikierskis po to tas, e, ta optimistinė gaida ir e, teigiamas vertimas susijęs su tuo, kad pasiekta iš tiesų daug ir kad e, artėjame prie diskusijų pabaigos, nes visiems šios diskusijos atsibodo, ar galėjome pasiekti daugiau ir geriau. Veikiausiai ne, nes biudžetas yra toks, koks yra. Biudžeto nenustatė valstybė, komisija ar parlamentas, jį primetė valstybės narės 40 milijardų mažiau, tai yra 11 procentų mažiau, todėl negalėsime pasiekti nemažai tikslų, pavyzdžiui, suvienodinti tiesioginės išmokas kai kurioms valstybėms pagal antrąjį ramstį numatoma 30 procentų mažiau tiesioginių išmokų skirti, būtų galima pasiteisinti sunkiu laikotarpiu, krize ir taip toliau. Ar sustiprinama žemdirbių pozicijos rinkoje? Ar taip mes sumažiname kišimosi į rinką galimybės, tai akivaizdu. Tačiau taip pat mainai siūlome žemdirbiams ūkininkams didesnį vaidmenį rinkos organizavime, ypač e, tai svarbu pažymėti, siekiant užtikrinti jų pajamų stabilumą, kalbant apie konkurencingumą, ar padidinome jį, manau, kad nelabai, tačiau bendroji žemės ūkio politika dabar tapo bendroji žemės ūkio ir aplinkosaugos politika ir tą turime aiškiai įvardinti. Reikia nepamiršti dviejų dalykų. Pirmiausiai, kad kaimo plėtrai turi būti skirimas finansavimas ir iš sanglaudos politikos, tą dažnai pamirštame ir taip pat turime nepamiršti, kad žemės ūkio padėtis priklauso nuo rinkos, vidaus rinkos atverimo, tai turėtų tapti labai e, svarbiu e, Europos politikos e, elementu sudėdamąją dalimi, nes tai suteikia papildomą užtikrintumo jausmą. Taigi turime, kalbėdami apie žemės ūkį, kalbėti ne vien apie BŽUP, tačiau taip pat ir apie sanglaudos politiką ir apie kitus, kitas priemonės, ponas Paulsonas. Kaip ir jau pasisakysiu kolegos, aš norėčiau pasveikinti mūsų dėrybininkus. Jūs nuveikėte didžiulį darbą, ypatingai sunkiai dirbote per pastarausius e, kelias mėnesius ir dėkoju ir jums, ponė ministrė, jūsų komandai. Ir daug ką iš jūsų aš pažįstu asmeniškai ir žinau, kad jūs esate atsidavę savo darbo ir esate tikrai profesionalai. Po Lisabonos daug kas pasikeitė, tačiau man atrodo, kad mes visi prisitaikėme ir dirbame iš tikrųjų kokybiškai. Dabar kalbėdamas apie e, pasidalymą įgaliojimais pagal naują e, sistemą, akivaizdu, kad daug ką reikia keisti. Europos parlamente buvo, buvo svarstame 8000 pakeitimų, po to mes beprotiškai ilgai balsavome ir mes patys turėjome pakoreguoti savo procedūras. Ir čia iš tikrųjų kila klausimas, ar mes turime pakankamai e, e, darbuotojų tam, kad mes galėtume dalyvauti lygiomis teisėmis su taryba ir komisijoje panašiose darybose. Gal mes e, turėtume uh, visi susėsti ir pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume pakeisti dabartinę situaciją. Labai dažnai vengiama kalbėti apie bendrą žemės ūkio politiką, tol, kol bent jau nėra aišku, kokia bus daugiau metų finansinė programa, tačiau aš manau, kad tai yra visiškai neteisinga. Uh, Tam, kad galima būtų visiškai e, ir kokybiškai atstovauti ūkininkų interesams, mums reikia išsamios informacijos. Mes e, esame įsipareigoti daryti savo e, rinkėjų labui. Ir tam, kad galėtume priimti e, savo rinkėjų vardų sprendimus, mums reikia tikrai išsamios informacijos. Dar kelios pastabos. Aš džiaugiuosi, kad e, dabar e, bus užtikrintas lankstumas. Tai reiškia, kad valstybės narėse galima bus pradėti tikrą diskusiją apie tai, kaip galima būtų gyvendinti šią reformą. Ir tai, ko gero, būtent ši diskusija bus kur kas įdomesnė ir svarbesnė mūsų ūkininkams nei pats dokumentas. Taip pat džiugiuosi, kad buvo atsisakyta mažiau palankių ūkininkauti vietovių savokos ir kad čia buvo pakeista formuluoti, man ji niekuomet nebuvo priimtina. Bet to džiaugiuosi, kad buvo susitarta dėl priemonių skirtų jauniems ūkininkams. Ir ko gero, tai yra labiausiai į ateitį nukreipta priemonė. Ir baigdamas, aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėt norėčiau jūsų paklausti, gal jūs galėtumėt paaiškinti, kas yra uh, disbalansas rinkoje ir kaip jūs ketinate su juo uh, kovoti? Komisarė, labai svarbu yra, kad ateityje, ateityje uh, airijos ūkininkams būtų užtikrinta parama tam, kad jie galėtų realiai prisidėti e, prie strategijos 2020 tikslų e, įgyvendinimo. Ir aš dėkoju Jums taip pat ir už tai, kad Jūs kalbėjote ir apie supaprastinimą ir biurokratijos mažinimą. Tai yra buvo tikrai būtina. Komisija ir valstybės narės turės e, labai, labai gerai pagalvoti apie tai, kaip galima būtų įgyvendinti visas šias reformas. Dabar ponia Polson, o po to Aurika Rodins. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šiose darybose, ypač parlamento darbuotojams. Jie iš tikrųjų puikiai padirbėjo. Mes daug ilgai dirbome ir man atrodo, kad darybų dvasia atmosfera, kurioje vyko dėrybos, buvo labai konstruktyvi. Tačiau šiandien mes visi galime džiaugtis tuo, kad e, mūsų ilgo darbo rezultatas patenkina mūsų visus. Tačiau yra viena smulkmena, apie kurią reikėtų šiandien taip pat pakalbėti. Tai yra tai, kad mes e, kol kas nenorime kalbėti apie tai, dėl ko mums nepavyko susitarti. Tai yra tos rytis, kuriuose mes neturime jokių įgaliojimų pagal Lisabono sutartį. Ir tai yra tos rytis, kurio, dėl kurių valstybės narės priima sprendimus už uždarų durų vidurnaktį. Aš kalbu apie viršutinės ribas. Tokia yra šiandien situacija Europos Sąjungoje. Ir man visiškai nepatinka tai, kad uh, kad valstybių vyriausybių vadovai taip pat be mūsų e, nusprendė, koks turėtų būti biudžeto turinys. Ir aš čia kalbu ne vien apie žemės ūkio politiką, aš kalbu apskritai apie ES ateitį, apie piliečių pasitikėjimą ES, apie de, de, demokratinį deficitą, kuris yra tik tai skatinamas tokiais veiksmais. Tai yra labai svarbu. Ir leiskite dar kartą pakartoti. Taip, Europos parlamentas gerai padirbėjo, nepaisant to chaoso, kuris e, e, buvo akivaizdus šio ilgo proceso pradžioje. Pane Udik. Ulrike Rodas, ačiū pirmininkė. Noriu nuoširdžiai padėkoti pirmiausiai mūsų darybininkams, nes tai buvo Dovido kova prieš Galijotą. Ir mūsų darybininkai rodė, kad Davidas Šekova visuomet laimi. Atsižvelgiant į tai, kiek darybininkų buvo kitoje stalo pusėje ir kokia, kokios buvo mūsų paėgos, tai tikrai reikėtų aukštai vertinti mūsų darybinės komandos nuopelnus, kuomet mes prieš kelias metus pradėjome svarstyti BŽP reformą, aš siekiau žemės ūkį ekologizuoti labiau, konkurencingumą padidinti, socialinę atsakomybę jame padidinti ir sakiau, kad piliečiai atitinkiamis pasiūlymams pritartų, ar kalbėtume apie įprastinę ar apie ekologinę. Žemdirbystę mes siekiame išsaugoti savo kultūrinį landšaftą, taip pat apsirūpinti sveikais ir įperkamais maisto produktais bei uh, mažinti biurokratiją žemės ūkiją. Mes investavome į tai nemažai pinigų, esu įstikinusi, kad tos investicijos buvo pagrystos, todėl dabar būtina greitai susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Ūkininkai, žemės ūkio administracijos struktūros turėtų greitai, nedėlsant gauti informaciją apie tai, kaip atrodys jų ateitis. Mes turint, kol kas nežinome, kaip bus paskirstamos lėšos ateityje kokie bus, kokios bus e, kofinansavimo dalys, nežinome, kiek lėšų bus skiriama antrajam ramščiui ir nežinome, kaip atrodys viršutinės ribos. Taigi man labai sudėtinga dabar pritarti tiems pasiūlymams, kadangi jie pakankai, pakankamai smarkiai skiriasi nuo mano iš ankstinio įsivaizdavimo. Jeigu taryba nepritars parlamento dalyvavimui ateityje šiuose procesuose bus labai e, sudėtinga ir mes tikrai negalime nuolat kreiptis į Teisingumo teismą dėl to, kad e, yra neužtikrinamas parlamento teisės, kalbant apie sąžiningą ūkininkavimą ir e, žemdirbystę visoje šalies teritorijoje, kai kuriuose sritise mes pasiekime savo tikslų, kai kuriuose ne. Ir Vokietijos delegacijos vardu noriu pasakyti, kad e, taip pat ir asmeniškai, kad mes atvėrėme duris, nors nelabai plačiai žemės ūkio ekologizavimui. Dabar galime siekti daugiau ir e, sutelkę pastangas kartu su žemdirbiais e, ryštingai ir kantriai siekti savo tikslų, Tikiuosi, kad niekam nekils mintis ateityje šias pravertas duris vėl užtrenkti. Ačiū. Uždėmės vicepirmininkas Vaičiakovskis, po to Sarvana. Ačiū, pan pirmininkė. Žinoma, pasiekėm, atlikome tikrai didžiulį darbą ir dabar turime parengti pateiktus daug geresnius pasiūlymus palyginti su tais, nuo kurių pradėjome daugelės ryčių, pavyko pagerinti pirminį komisijos pasiūlymą. Turime įvertinti visų nuopelnus, pono pirmininkų, pranešėjų ir e, galime konstatuoti, kad šie rezultatai buvo teigiami, tačiau turime paminėti ir nerimą keliančius aspektus, nes darbą dėl BŽP reformos baigėme, tačiau ta politika toliau lieka diskriminuojama, nes vis dar jis skirtingai taikoma senoms ir naujoms valstybėms narėms, kuomet senųjų valstybių ūkininkai gauna didesnę paramą daug didesnė nei naujųjų ir tai tikrai yra keistas požiūris, kuomet turtingesni gauna daugiau, o skurdesni mažiau ir mes tikrai nenustosime kritikuoti tokios padėties ir diskriminacijos Europos Sąjungoje, truputėlį ją sumažinome, tačiau ji vis tiek tebesitėse. Kitas aspektas susijęs su tuo, kad žemės ūkio politiką bandome vis labiau orientuoti į aplinkos saugą, tačiau aš čia išvelgiu tam tikrą veidmainiškumą, nežinau, ar čia labiausiai siekiama e, saugoti aplinką, galbūt e, mažiau siekiama gaminti Europoje ir daugiau importuoti maisto produktų iš užsienio. Iš, e, nežinau, kas čia daugiau pasiekė, ar aplinkos lobistai, ar prekybininkų. Uh, E, lobistai. Ir, e, pažiūrėjau, tinkamos pataisos dėl e, GMO naudojimo nebuvo patvirtintos, taip pat ir pataisos dėl didelių ūkių, kurie kelia didesnę grėsmę aplinkai, nebuvo patvirtintos. Pirmkas De Castro, pirmkė De Castro, jūsų šalyje yra panašių problemų susijusių, pavyzdžiui, su tabako augintojais, panašiai kaip ir Lenkijoje, 15 tūkstančių žemdirbių neteks paramos ir kils grėsmė jų ateičiai, egzistencijai ir tiems smulkiems ūkininkams turėsiu pasakyti Lenkijoje, kad jūs ateities neturite šios rytie, turėsite galbūt emigruoti, nežinau kur, galbūt į Airiją, poniai Maginės, galiu apie tai pranešti, nes jeigu parama bus nutraukta šiems ūkininkams, jie nesugebės išlikti, nežinau, kokia yra padėtis Italijoje, ar jos ūkininkai, tabako augintojai sugeba, sugebės išgyventi be paramos. Labai gaila, kad šio klausimu nesugebėjome susitarti parlamente. Taigi galime tik iš dalies džiaugtis pasiektų susitarimu ir mano paminėti pavyzdžiai parodo, kad vis tik tai BŽUP ir toliau lieka diskriminacinė tačiau vis tik norėčiau padėkoti už gerą bendradarbiavimą ir e, už visų pastangas siekiant galutinio susitarimo. Salvana, po to Kalinovski paskutinis kalbėtojas. Dėkuoju, panė pirmininkė. Da, laiko praktiškai neliko, todėl aš kalbėsiu vieną apie žalinimą. Ap, Nuo pat pradžios buvo saky, e, saky, e, kartojama, jog žalimas yra pagrindinis šios reformos žodis. Aš džiaugiuosi, kad e, buvo elgimasi protingai. Skirtingai nuo kolegos iš žaliųjų frakcijos, aš manau, kad egzistuoja didelių skirtumų tarp ekonominės politikos ir vidaus rinkos kūrimo Europoje ir bendrosios žemės ūkio politikos. Tik pagalvokite, jei mes reikalautume, kad valstybės narės taikytų vienodas žalinimo priemonės, nepriklausomai nuo to, kokia yra jų e, teritorija, ar tai yra vien laukai, ar vien kalnai, ar vien ežerai, kas būtų tuo met. Aš džiaugiuosi, kad e, į žalinimą buvo e, žiūrima protingai ir racionaliai. Dėkuoju. Ir panas Kalinovski. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Būdamas ūkininku noriu pakartoti pono Nikolsono mintis, kad prievalių mums bus numatoma mažiau. Daugelėje sričių biurokratinė našta turėtų sumažėti, tačiau labai gaila, kad nebuvo pasitelkti objektyvus kriterijai, sėkiant apskaičiuoti tiesioginės išmokas ir kad <clears throat> istoriniai e, gamybos maštai, plotų dydis ir toliau liks vienas svarbiausių kriterijų paskirstant išmokas. E, taigi čia išvelgiu didžiulę neteisybę, nes vienu iš pagrindinių reformos tikslų buvo e, pagerinti ES institucijų politikos įvaizdį mokesčių mokėtojų akise ir 30 procentų įmokų susijęjimų su žalinimu, taip pat 30 procentų uh, antrojo ramščio išmokų skirtų aplinkos apsaugos priemonėms. Dabar mes turime pakeisti pavadinimą, nes BŽUP jau yra istorija, dabartinė politika yra bendra žemės ūkio ir aplinkos politika. Dėl tų papildomų dviejų procentų e, gamybai e, tam tikriems baltyminiams augalams, tačiau yra ir įvairių apribojimų susijusių su tais baltyminėmis kultūromis, nes e, kai kurie baltymams gaminti auginami, e, auginamos kultūros, jos taip pat e, yra, joms yra naudojamos azoto trašus ir panašiai, taigi čia reikėtų dar šiek tiek patikslinimo. Ačiū. Sako pirmininkas, išklausome visų kalbėtojų, dabar pabaigai noriu pasakyti, kad sulaukėme plataus masto politinės paramos tam susitarimui, kurį pasiekė mūsų dėrybininkai. Jeigu vertintume statistiškai, tai pareikšta parama šiuo metu yra didesnė nei tuo metu, kai suteikinėjome dėrybininkams atitinkamus įgaliojimus ir todėl tiek prašiai, tiek šešėlį prašiai, tiek visi, kurie prisidėjo prie šio darbo, gali jaustis pagerbti ir įvertinti. Pasiekėme politinį sustarimą, dabar galime tik tikėtis, kad dėrybos dėl finansinės perspektyvos greitų laikų baigsis tam, kad e, tiek Žemės ūkio komitete, tiek plenarė sesija galėtume surinkti oficialų balsavimą. Gerbiami kolegos, noriu Jums nuoširdžiai padėkoti. E, tokiu būdu baigiame šį Žemės ūkio komiteto neįlinį posėdį. Noriu padėkoti visiems tarybos komisijos atstovams, Žemės ūkio organizacijų ir asociacijų atstovams. Dabar skelbėme penkių minučių pertrauką, o po to surenksime šios salės spaudos konferenciją.